E, mes dabar galime konstatuoti faktą, kad tarp mūsų svečių nėra ne vieno smulkių ir vidutinių įmonių atstovo, o kalbant apie Europos ateitį, tai turėtų vaidinti svarbu vaidmenį ir ironišką. Paskutinė mano pastaba, aš esu nustebęs, kad diskusijoje dėl Europos pramonės ateities dalyvauja Daimler Chrysler atstovas, nes man atrodo, kad tai jau yra Europos pramonės praeitis. Dėkoju, sako pirmininkas, paskutinė pastaba buvo vykusi pastaba, tačiau šis svečias buvo pakvestas ne kaip Daimler Chrysler atstovas, bet kaip Europos technologijų platformų atstovas. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad aš tikiuosi, kad čia yra ne tik didžiosios pramonės atstovai, bet žmonės, kurie kaip asmenys dirba įvairiose institucijose, firmose, organizacijose, technologinėse platformose ir čia jie nagrinėja tokį klausimą, kokie yra Europos pramonės ateities vystimosi kriterijai. Tai yra šiandieninis mūsų klausimas ir mes visi norime, kad šie, šios diskusijos būtų labai intensyvios. Mėnesio pabaigoje apie tai kalbėsime su komisaru. Na, o šiandien mes e, šiek tiek pakalbėsime su tikrovės realybės atstovais, o vėliau galėsime pakalbėti su atsakingais politikais apie tą ateitį. Charles Chichester. Uh, all, for... Pirmiausia, jūs man leistumėte, aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pareiškimą. Aš suprantu, kokia yra situacija. Mes uh, Visi žinome iš savo patirties, ką tai reiškia ir puiku, kad jūs viską paaiškinote. Ir antra, pasiremdamas savo 25 metų darbo smulkame versle patirtimi, norėčiau pasakyti, kad kolega išsakė labai protingą pastabą. Aš taip, taip pat esu susirūpinęs, kad nėra tarp mūsų smulkos vidutinio verslo atstovų. Uh, Aš taip pat pritariu ir žaliųjų e, pastaboms. Ir gal tam, kad galim būtų išlyginti e, susidariusi disbalansą, gal kolega galėtų pakomentuoti e, ir plačiau kalbėti apie mažą ir vidutinį verslą. Dėkoju Jums už Jūsų pastabas dėl tokios sudėtingos situacijos. Na, dabar pradėsime klausimus su mūsų svečiais aš susitariau, kad nepaisant to, kad tai yra labai garbingi svečiai, tačiau jie vis tik tai bandys kalbėti dar trumpiau, negu buvo numatyta, kad mes galėtume užduoti klausimus. Kaip žinote, visuomet yra sunku laikytis laiko limito, jeigu jūs e, leisite, aš paleisiu laikrodį. Galbūt svečiams tai atrodys nemandagu, tačiau tai yra mūsų kasdieninė praktika, tuomet yra ma matoma, kiek laiko dar liko kalbėti ir galima orientuotis. Ir tada neturėsime atitinkamo streso ir skubos e, klaus, klausimo pabaigoje. Na, dabar pradėsime klausimus. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui daktarui Eberhard Besi jis yra Europos technologijų platformos atstovas ir jis yra atsakingas už e, Europos ateitį, ateities klausimus toje platformoje. Jis mums pateiks taip pat tam tikrų studijų rezultatus ir todėl norėčiau iš karto suteikti žodį, ponė Besi, paspauskite mygtuką, kad galėtumėte įsijungti mikrofoną. Pone Royal, Gerbiami įtrė komiteto nariai, šiandien atvykau čia kaip Menų Future atstovas, o Menų Future e, tai yra organizacija, kurioje yra virš dviejų, tūkst, virš dviejų tūkstančių e, smulkiųjų vidutinių įmonių. E, atstovų. Ir mes čia būtent ir kalbame apie tos smulkiosios pramonės ateitį. Todėl aš e, norėčiau padėkoti ponė, pono Butikofer, už pono Butikofer klausimą, tačiau norėčiau taip pat pasakyti, kad tikiuosi, kad Daimler nėra praeitis, tai yra visai kita istorija, apie tai mes kalb, galėtume pakalbėti kitų metų ir kitoje vietoje, tačiau dabar aš norėčiau pasakyti, kad aš kalbėsiu būtent smulkių ir vidutinių įmonių vardu, tų įmonių, kurios, kurių yra labai daug Europoje ir kurios dirba labai sėkmingai, tačiau kurios dažnai lieka šešėlyje. Norėčiau padėkoti už galimybę dalyvauti šiuose klausimuose ir norėčiau pasakyti, kad mane nustebino šitų klausimų tema, nes man Europa be konkurencingos pramonės e, yra neįsivaizduojama. Be stiprios pramonės Europos e, ekonomika bus nepakankamai stabili, kad galėtų remti sveikatos apsaugos ir pensijų sistemas. Ir e, dabar Europoje yra sukuriama apie 30 procentų vertės ir taip pat kiekviena nauja darbo vieta finansuoja dvi kitas darbo vietas. Todėl pramonės vaidmuo yra tikrai labai svarbus ir mes turime e, plėsti tą vaidmenį. Ir manau, kad jums visiems rūpi tie patys klausimai, todėl norėčiau pabrė, pabrėžti kelis man svarbius klausimus. Visų pirma, tai yra tvarumas. Tvarumas yra susijęs su ekonominiais, socialiniais ir ekologiniais tikslais ir e, finansų ir ekonominės krizės pasiekmes parodė, koks svarbus yra tvarumas Ir čia mes kalbame ne tik apie tvarumą ekologinėje srityje, bet taip pat apie e, finansinių rinkų ir pelno tvarumą, stabilumą. Aš anksčiau e, apie tai kalbėjau, aš atsiprašau, aš e, čia remiuosi komisaro Potočneko mintimis, nes man atrodo, kad jos yra labai teisingos. Iš krizės mes pasimokėme, kad realioji ekonomika yra pagrindas gerovės augimui, taip pat ir socialinės gerovės augimui. O socialiniai reikalai yra susiję su užimtumu, su naujų vietų kūrimu. Ir yra labai svarbu, kad pramonė atsižvelgtų į visus tris tvarumo aspektus. Gamyba šiandien reiškia, aš čia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą paveikslėlį centre, e, tai yra pagrindas ekonomikos, kuri būtų susijusi su naujų išteklių susijim, sus, e, ieškojimu. Ir apie 20 procentų pramonės darbuotojų yra inžinieriai. To galbūt jūs nežinojate. Ir taip pat yra svarbus dalykas aukštųjų technologijų naudojimas šioje srityje. Gamyba iš tiesų turi būti kiek įmanoma švaresnė ir idealiu atveju ji turėtų apskritai neišskirti jokių išmetalų ar teršalų. Toksai turėtų būti ateities fabrikas ir būtent apie tai mes turėtume pamastyti. Toliau Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų politika yra iš tiesų labai perspektyvi ir uh, čia svarbus dėmesys yra kreipiamas į tų iššūkių, su kuriais susiduria visuomenė. Ir iš tiesų tai yra susiję su vertybių pasikeitimu mokslinių tyrimų politikoje ir čia galima kalbėti apie pagrindų programą septintą ir aštuntą. Inovacijos yra svarbus gaminiai, kurie turėtų būti parduodami. Ir čia mes turime kalbėti taip pat apie švarę energiją ir apie tvarę pramonės produkciją. Toliau kalbant apie dinamišką ir konkurencingą Europą, reikia pabrėžti, kad mums reikia pramonės augimo ir pramonės tvarumo. Tam taip pat reikalingos įvairios naujovės, inovacijos. Ir man atrodo, kad visiems aišku, kad Europai reikia inovatyvios pramonės, kad pasiektume atitinkamo ekonomikos augimo, kuris padėtų visuomeniai kovoti su ekologiniais ir socialiniais iššūkiais. E, Europos Sąjungos strategija 2020 būtent ir turėtų būti tos kelio gairės, kuriomis mes turėtume remtis. Taip pat, kalbant apie Europos pramonę, reikia pasakyti, kad jeigu ji turės ateitį, tai ir Europa turės ateitį. Dėkoju, sako pirmininkas, tai buvo labai trumpas ir labai aiškus pranešimas ir iš karto norėčiau suteikti žodį profesoriui Germas man atrodo, būtų geriau, jeigu jūs pasikeistumėte vietomis, tuomet būtų paprasčiau dėl mūsų techninių galimybių, dėl mūsų ateities technikos. Nes mes turime tik vieną vietą skirtą ateičiai. Uh, yes, yes, yes, yes. Dank u, meneer de voorzitter, voor de gelegenheid dat ik hier mag komen om uh, iets te... Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti už tai, kad suteikėte man galimybę kalbėti čia apie pramonės ateitį Europoje. Taigi norėčiau padėkoti jūsų komitetui už šią iniciatyvą, nes yra labai svarbu uh, būtent čia šiame komitete kalbėti apie Europos ateitį ir apie Europos ketinimus. Aš čia atstovauju Europos statybos pramonės platformai. Tai yra tam tikra premjera istorijoje, nes mes e, čia kalbame apie organizaciją, kurioje, kuri jungia visus e, statybų sektorius, nuo architektų iki subrangovų ir taip toliau. Ir visi jie bando parengti bendrą ateities darbo atvarkę. Taigi tokia ir bus mano pranešimo pagrindinė mintis, tačiau prieš tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad statybų sektoriuje svarbu vaidmenį vaidina būtent smulkios ir vidutinės įmonės. Iš pradžių pateiksiu keletą skaičių. Jungtinėse karalystėse buvo pateiktas, pateikta atitinkama ataskaita e, ir joje yra kalbama apie investicijas į statybas ir jos turi tiesioginį poveikį, kuris gali būti vertinamas 2,8 iki 3 kartų. Palyginti su investicijomis regionuose investuotos lėšos yra naudojamos regionuose, nacionaliniu lygmeniu investuotos naudojamos nacionaliniu lygmeniu ir taip toliau. Taigi reikia paminėti, kad mes turime 3 milijonus, iš viso yra 3 milijonai e, smulkių ir vidutinių įmonių ir e, jos dirba visame tinkle ir netgi pas, pa, pačiose smulkiausiose to tinklo atšakose ir yra svarbu investuoti būtent į visas sritis. Ir, pavyzdžiui, tyrimai Norvegijoje parodė, kad, kad investicijų graža e, prilyksta beveik 20 kartų nuo pradinių, yra beveik 20 kartų didesnė negu pradinės investicijos. ir 30 procentų tų investicijų prisideda prie naujų darbo vietų kūrimo. Didelė dalis mūsų sektoriaus susideda iš paslaugų. Ir jeigu mes tar, e, sakysime, kad apie 50 milijonų žmonių dirba statybų sektoriuje, tai bus vien, vienas šeštadalis visų e, dirbančiųjų. Tai reiškia, didžioji dauguma tų žmonių dirba būtent smulkiose ir vidutinėse įmonėse. Taigi, mes esame tarsi visuomenės vidaus architektai ir jeigu keičiasi visuomenės lūkesčiai, tai mes turime prie jų prisitaikyti. Čia pateiksiu tam tikrų pavyzdžių. Kalbant apie energijos infrastruktūrą ir ir apie visuomenės senėjimą. Pradėsime nuo energijos. Didžioji dalis Europoje suvartojamos energijos yra susijusi su pastatais. Ir jeigu mes norime būti politiškai e, labiau nepriklausomi nuo tiekėjų iš Rusijos ir arabų šalių, tai mes turime keisti savo pastatus. Tai turėtų būti esminis prioritetas taip pat yra, čia yra būtina pabrėžti tokius dalykus. Visų pirma, turime kurti paskatas pastatų savininkams. Yra 200 milijonų pastatų, kurių savininkai turėtų gauti paskatas keisti tuos pastatus, renovuoti juos taip, kad jie sunaudotų mažiau energijos. Taigi yra labai svarbu, kad būtent pastatų savininkai e, darytų viską, kad jų pastatai būtų kiek įmanoma ekonomiškesni energijos suvartojimo prasme. E, Ir čia, aišku, reikia kalbėti apie visą infrastruktūros grandinę nuo aukštųjų mokyklų iki subrangovų Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie vandens tiekimą, tačiau didžioji dalis infrastruktūros yra pasenusi, ji turėtų būti atnaujinama. Taip pat mes turime kalbėti apie e, žmonių kelimasi į miestus ir tai taip pat yra didžiulis iššūkis visai miestų infrastruktūrai. Taip pat kitas, kitas Kitas dalykas yra e, saveikumas įvairių, įvairių transporto rušių miestuose. Ir čia yra labai svarbu pabrėžti, kad dauguma kelių e, buvo nutiesti šeštajame dešimtmetyje. Tuo metu e, buvo kalbama apie tai, kad tie keliai ar tiltai turėtų e, gyvuoti apie 50 metų ir dabar jau tie 50 metų praėjo, taigi mes turime vėlgi keisti visą infrastruktūrą. Taip pat mes matome dažnai per televiziją, kad Europoje vyksta dideli potviniai, kuomet būna daug žuvusių, sužeistų ir taip pat e, būna padaroma milijoninė žala. Taip, tai vėlgi kyla klausimas, kaip mes galėtume tą infrastruktūrą padaryti patikimą, kad išvengtume tokių katastrofų. Toliau kitas svarbus iššūkis ir pavyzdys, kurį norėjau pateikti, tai yra visuomenės senėjimas ir sveikatos problemos. Šiame grafike jūs matote, kad Europos kad gyventojų skaičius Europoje po truputį didėja, tačiau darbingo amžiaus gyventojų mažėja. Tai reiškia, kad atsiranda tam tikra praraja tarp dirbančiųjų gyventojų ir tų, kurie, kuriuos jie išlaiko. Visuomenės senėjimas reiškia, kad žmonės tampa mažiau judus, reiškia, jie turi mažiau ryšių su kitais visuomenės nariais, o jeigu jie turi mažiau ryšių, tai tuomet jie, tai yra taip pat susiję su jų sveikatos problemomis. E, todėl kalbant apie senus žmonės, mums reikia kurti atitinkamus pastatus, kuriuose galėtų e, tie žmonės būti mobilesni ir kurie būtų pritaikyti jų gyvenimo poreikiams nes tokie seni žmonės turėtų turėti kasdieninius ryšius su kitais visuomenės nariais, jam pavyzdžiui kasdieną reikia kažkokių produktų, tai reiškia, kad e, tam, tam kvartale, kur bus tie specialūs senyvo amžiaus žmonių būtai ar būstai, turėtų būti atitinkamos parduotuvėlės ir panašiai. Taigi kalbant apie tokias, tokių problemų sprendimą, galima pasakyti, kad mes norime sukurti aplinką, kuri galėtų padėti teigiamai vystytis visuomeniai. Ir būtent statybų sektorius čia galėtų vaidinti labai svarbu vaidmenį. Vienas iš esminių iššūkių šiame kontekste yra daryti paskatas skatinti pastatų savininkus prisitaikyti prie aktualios situacijos. Tačiau kitas klausimas yra, kaip galėtų pats statybos sektorius prisitaikyti prie e, aktualios situacijos. Ir čia reikia kalbėti ne tik apie produktus, bet taip pat ir apie paslaugas. Kalbant apie statybų e, sektorių ir apie energijos suvartojimą. Būtent statybų sektorius turėtų būti atsakingas už tai, kad pastatuose būtų sunaudojama mažiau energijos. Tiek kalbant apie senų pastatų renovavimą, tiek kalbant apie naujų pastatų statymą. Taip pat yra lab, svarbu kalbėti apie statybų sektoriaus sąveiką su kitais e, pramonės sektoriais. E, Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau nu, suteiksiu žodį ponui profesoriui Gabriel Green. Vėlgi, kalbėtojams reikia pasikeisti vietomis. Hoffentlich weiß nachher noch jeder, wo er sitzt hinter dem richtigen Schild. Herr Gabriel Krien ist wissenschaftlicher Direktor der Abteilung Technologische Forschung, Atomenergie und Kommission der Alte. E, ponas Krien yra mokslinis direktorius technologinių tyrimų e, instituto, kuris yra atsakingas už atominę ir alternatyvę energiją. Taigi prašau. Uh, you, uh, Ačiū, ponė pirmininkė komiteto nariai, man malonu čia dalyvauti jūsų posėdėje. Norėčiau trumpai pakalbėti apie informacinių technologijų sektorių, ypač puslaidininkių pramonę. Aš manau, kad tokiame, tokiuose bendrose klausimuose e, ši pramonė šaka yra svarbi, nes ji remia visą Europos pramonę Taip pat norėčiau pasakyti, kad aš esu trijų aukštų technologijų mažų e, įmonių įkūrėjas, taigi esu dirbęs su mažomis įmonėmis taip pat. Aš norėjau pabandyti atsakyti į du klausimus, kuriuos iškėlė komiteto pirmininkas, kur šis sektorius eina ir kokių reikia imtis priemonių Europos valstybių narių lygmenių, kad būt, išlaikytume savo augimą ir pirmavimą. Visų pirma, informacinių ir komunikacijos technologijų sektorius yra, sudaro didžiulės galimybės Europai, ypač mūsų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kaip matote iš ekrano, daugiau, vis daugiau, yra daugiau vis daugiau sistemų, kurios naudoja silikoninius luistus, o informacinės priemonės personaliniai kompiuteriai sudaro tik tai mažą jų dalį. Tačiau mes dažniausiai kalbame apie būtent šį segmentą. Matome protingus prietaisus, protingus automobilius, pastatus ir taip toliau, kurie sudaro 2 milijardus 500 milijardų įdėktų procesorių, o perinant prie protingos aplinkos jų atsiras daugiau kaip vienas trilijonas tokių priemonių su procesoriais. Taigi tai yra didžiulės galimybės Europai, o Europos pramonė daug dėmesio skiria produktams, kurie tenkintų tokias, vis, tokius visuomenės poreikius energijos, automatizavimo, sveikatos priežiūros, automobilių sritise ir taip toliau. Jeigu pasižiūrėsime į makroekonominės jėgas, kurios šį, šią plėtrą lemia tai būtų sveikatos apsauga, energetikos e, taupimo infrastruktūra, visuomenės poreikių patenkinimas. Matome, kad vidutinis augimas per pastarosius trejus metus ir prognozuojant ateinantiems dviems metams yra visai nemenkas šiose srityse. Geros žinios yra tos, kad Europa iš tikrųjų pirmauja daugelį šių pagrindinių rinkų. Taigi, ir aš dešinėje grafikė rodau, kokias vietas užima Europos bendrovės šiuose sritise pagal savo užimamą rinkos dalį. Taigi šios, šios, šie duomenys yra pozityvus mūsų atžvilgiu. Tačiau, kaip suprantame, mes susidurime su pasauliniais iššūkiais dėl e, mokslinio tyrimų išlaidų padidėjimo, dėl mažai išlaidų lemiančios konkurencijos padidėjimo, ypač iš Azijos šalių pusės. Taip pat e, evoliucionuoja technologija ir vertybių grandinė. Ir taip pat vyksta visuomenės evoliucija. Turime viską atsižvelgti. Jeigu pažvelgsime į klausimą susijusi su moksliniais tyrimais, Aš atsiprašau, kad e, ši skaidrė yra tokia sudėtinga, bet tai reiškia, kad maždaug 150, e, 200 ir 300 mikrometrų tai yra e, luisto storis, jo vystimasis ir didėjant tam luistui ir daugėjant tranzistorių kiekviename luiste, matome, kad kainos e, mokslinių tyrimų taip pat padidėja labai smarkiai. Dešinėje matosi e, veiksnių, išlaidų veiksnių padidėjimas, perinant prie vis e, naujesnio technologinio šuolio. Čia kalbame apie kelis milijardus dolerių, kuriuos reikia investuoti, kad galėtume sukurti gamybos pajėgumus. Ir dėl to, ir dėl nuolatinės reikalavimų evoliucijos matome, kad e, labai smarkiai pasikeitė informacinių technologijų e, landšaftas tiek Europoje, tiek tarptautiniu mastu. Šiame grafike matome, kad nuo 2001 metų, metų iki 2009 metų stambiausių bendrovių skaičius E, turinčių gamybos pajėgumus smarkiai sumažėjo. Ir tai yra, aišku, taip pat didžiuliai iššūkiai. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsime į situaciją dešinėje, matome, kad yra tik viena Europos bendrovė e, su gamybos pajėgumais šioje srityje. Taigi nuo 15 bendrovių, tai liko 5 apskritai. Tai yra didžiulis pasikeitimas šioje, šiame informacinių technologijų landšafte ir galvodami apie tai dažnai apie tai pamirštame. Taigi, tai reikėtų ateityje atminti. Jeigu pažiūrėsime į pasaulinį gamybos pajėgumų landšaftą, tai pamatysime, kad čia lieka Intel bendrovė, IBM. ST Europoje, na, o Azijoje Samsung kaip nepriklausoma bendrovė ir TSMC. Tai yra bendrovė teikianti paslaugas visoms kitoms. Taigi turime labai nedidelę ekosistemą. Pateikiau Jums IBM vieną skaidrę, kur matome, kad jeigu pažvelgsime į IBM ir pasižiūrėsime į tos lentelės apačią, tai pamatysime, kad e, bendrą gamybos platformą turi IBM ir Samsung. O kalbant apie tyrimus, reikia pasakyti, kad įdomu yra tai, jog ten yra tik viena Europos tyrimų organizacija. tai e, štai rodo, kur Europos yra stiprybė. Na ir čia reikia, aišku, daugiau pastangų šioje srityje. Turiu keletas, keletas skaidrių iš ST bendrovės, kur kalbam apie puslaidininkių pramonę Europoje. Mums reikia brandolių Europoje, reikia juos kurti greitai. Čia matome taip pat, kad reikia paramos vietinių nacionalinių ir ES lygių. Vėlgi, čia matome, kad, na, šis skraidė, skaidrė yra 9 mėnesių senumo, tai čia matome, kad e, tuo metu buvo 3 gamybos vietos e, Europoje, Dublinė, Grenoblyje, Prancūzijoje, tai yra ST bendrovė ir, ir Dresdene. Dresdeno e, gamykla su AMD bendrovė jau beveik uždaryta. Taigi vieną galima jau išbraukti. Matote, kaip greitai keičiasi situacija Europoje. Aš manau, e, na ką mes galime padaryti? Aš manau, kad mes turime žengti pirmin, kurdami naujoviškas ekosistemas bendradarbiaujant su keliais regionais Europoje, su miestų regioninėmis institucijomis, mokslinių tyrimų ir švietimo organizacijomis. Mes e, galvojame, kaip kurti naujas žinių piramides ir kad galima būtų judėti į priekį šiuose srityse greičiau. Mes siūlome, kad vietoj švietimo tyrimų ir pramonės šioje piramidėje mums reikia įtraukti teritorijas, miestus, regionus ir regionus galbūt regioninius alijansus ir kurti tai, ką mes e, vadiname integracijos centrais, kurie galėtų konkuruoti Europos lygių. Ir vienas iš mano kolegų šį rytą taip sakė, kad Europos institucijos ir privatus sektorius turi dirbti kartu. Turime dirbti su įvairiomis Europos teritorijomis. Jeigu pažvelgsime į Saksoniją, pavyzdžiui, ji prisidėjo prie mikroelektronikos e, sprogimo Vokietijoje ir augimo. Jeigu pažvelgsime į Grenoblį, pavyzdžiui, mažą miestą, kur gyveno 120 tūkstančių žmonių, jis tapo Prancūzijos e, silicijos lėniu. Tai irgi geras pavyzdys. Turime judėti priekin tokiu būdu. Na ir mes jau tai pradėjome daryti. Čia matote e, sustarimo memorandumą, kuris pasirašytas Grenoblė ir Drezne. E, Čia galbūt, e, kas parašytas smulkiomis raidėmis, nepamatysite, tačiau čia yra įvairūs vietiniai atstovai, įvairūs asmenys pasirašė šį memorandumą, panašiai ir Greno, Dresdenė ir panašiai Grenoblyje, čia matome fotografijoje pramonės uh, įstaigos uh, atstovą, vicemerą ir kitus pramonės atstovus. Taigi mes tai jau darome ir Tai šią iniciatyvą vadiname iCities. Ir mes būtent skiriame dėmesio ten, kur Europa yra stipri - mobilumo, e, informacijų ir technologijų, informacijų technologijų iš, išsivystimo ir e, įgalinčio e, technologijų sritise. Šiuo metu mes šią iniciatyvą stengiamės paskleisti plačiau Europoje Kaip matote, yra daug dalyvaujančių regionų, pavyzdžiui, Kembridžas, siūlantis savo universitetą, pramonės tyrimų pajėgumus. Taip pat matote kitus, daug, daug kitų e, regionų, kurie stengiasi dalyvauti šiame procese. Pirmiausia, mes siekiame paramos šiai koncepcijai, kad galėtume paspartinti viso to plėtrą. Na ir pirmiausia, buvo kreiptasi Europos technologijų institutą. Ir šią prasme, ponia pirmininkė, mes buvome labai nustebę, kai viena tokia kibrikštis buvo tai, kad e, išsiaiškinome, kad e, miestų regionų vaidmuo gali būti kliūtis e, naujovėms. Čia mes apie tai norime diskutuoti su e, komisijos ir parlamento atstovais, kad galėtume išsiaiškinti, ką čia komisija turėjo galvoje. Na ir kalbant apie ateitį, norėjau parodyti vieną pavyzdį, kur tokio, tokia iniciatyva gali veikti. Čia turime pavyzdį, e, ties kuriuo aš dabar darbuojuosi, čia yra Grenoblėje vykstantis projektas. Matome Grenoblio vertę fotografiją, eh, Grenoblio slėnį. Ir ką mes čia darome? Mes nustatėme tris vietas šiame trikampyje tarp dviejų upių ir ten kuriame tris e, žinių kompetencijos centrus informacinių technologijų ir sveikatos e, priežiūros srityje. Iniciatyvos mastas yra 1,2 milijardo eurų per šešis metus, o metinis biudžetas yra 1 milijardas eurų per metus. Tai yra toks investicijų mastas. Mes norime įdarbinti 10 tūkstančių tyrinėtojų, 7 tūkstančius inžinierių, 10 tūkstančių studentų. Ir matome, kiek yra įvairių bendrovių, kurios čia dalyvauja šis, šia, šiame projekte. Manau, kad taip galima padaryti daug kur Europoje. Bet tam reikia geros koordinacijos tarpusavio ryšių. E, ir baigdamas galėčiau pasakyti, kad šis sektorius yra puikia galimybė Europai. Labai svarbu, kad jis taip pat yra pagrindas kitiems sektoriams. Pavyzdžiui, pastatų sektorijoje Europa turėtų konkurencingumą, jeigu kurtų protingus pastatus ir po to tuos pastatus galėtų sujungti į protingą tinklą, e, jeigu galėtume sukurti protingus e, automobilius, pavyzdžiui Taigi, informacinės technologijos remia visus sektorius ir tam, kad galėtume konkuruoti, mums reikia Europinio masto integracijos centrų įvairiose vietose. Ypač tam, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų pasiekti tuos pajėgumus, kurių jiems reikia. Na ir atsižvelgiant į pasaulinius iššūkius, ir kaip matėme, gamyboje liko tik tai penkios pasaulinės bendrovės, įskaitant vieną e, Europos bendrovę. Tai reiškia, kad Europai reikia naujos žinių piramidės, įtraukiant e, naujoves, švietimą, tyrimus, pramonę ir miestus bei regionus. Ačiū, ponė pirmininkė. Äh, Dėkoju. Na ir toliau suteiksiu žodį ponui daktarui Wolfgang Pliške, Tai yra pirmasis mūsų svečias, kuris yra didelės įmonės atstovas Bayer AG, bet jis čia buvo pakviestas kaip aukšto, aukšto lygio grupės svarbiausių mokslinių technologijų aukšto lygio grupės atstovas. Pone Pliškė, prašau. Parliament. Dėkuoju pirmininkė, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man yra labai malonu šiandien jūs kreiptis ir kalbėti apie Europos pramonės ateitį. Daugiausia dėmesio skirsiu e, chemijos pramoniai. Aš esu CEFEC viceprezidentas ir taip pat chemijos asociacijų, asociacijos atstovas. Mes kalbėsime apie pramonės politiką, mokslinius tyrimus, inovacijas, smulkų verslą ir taip toliau. O kurgi, kokį gyvaidmenį gali suvaidinti Europos chemijos pramonė? Šiandien mes vis dar pirmaujame pasaulyje ir gaminame 5, 30 e, procentų visų e, cheminių medžiagų. Ir 96 procentai visų mūsų sektoriuje dirbančių įmonių yra e, mažos ir vidutinės įmonės. Ir mūsų pardavimai sudaro maždaug 6 tūkstančius milijardų eurų. Ir be abejo, Mes džiaugiamės, kad mūsų sektorius yra gan įvairus ir nepaisant labai svarbių struktūrinių pokyčių, ypač susijusių su užimtumu bei, bei kitais dalykais, mūsų sektorius mažėjo tik tai 2 procentais kiekvienais e, praeitais metais. Aš kalbu apie 29 tūkstančius e, įmonių Ir tai yra didžiulis potencialas ir mes turėtume jį ir toliau plėtoti tam, kad sukurtum, turėtume ir išlaikytume Europoje stiprią chemijos pramonę. Mūsų pramonės sektorius yra labai svarbus tam, kad Europa galėtų ateityje susitvarkyti su naujais iššūkiais. Pavyzdžių galėčiau Jums pateikti nemažai, bet kalbėsiu tik apie kelis. Kiekvienas e, šiltnamio efektą sukeliančių, sukeliančių dujų išmetimo vienetui cheminių, chemijos pramonė gali padėti sutaupyti nuo 1 iki 3 procento, sumažinti šias emisijas nuo 1 iki 2 e, procento. Ir mes galime kalbėti ir apie tai, kaip galima būtų dar labiau šios išmetimus iš sumažinti, gerinant, pavyzdžiui, pastatų izolia, šiluminį izolaciją. Jei galvojame apie šiuolaikinės technologijas ir apie tai, kaip jos yra pritaikomos e, būtinėje technikoje bei kitur, tai pavyzdžiui, galėtų būti ir e, kompiuterių ekranai, bei įvairūs kitokie prietaisai jūsų biure, daug kas priklauso nuo naujų e, technologijų. Ir e, jų ateitis priklauso ir nuo chemijos pramonės ateities. 10 procentų visų cheminių medžiagų gaminama naudojant e, biotehnologijas. Ir ateityje mes tikimės, kad dar e, labiau jomis pasiremti. Ir mūsų pramonė iš esmės yra bazinė e, daugelio aspektų, ypač jeigu kalbame apie tvarę plėtrą. Naujovės, štai ko mums reikia. Bet kas yra naujovės? Naujovės yra kur kas daugiau nei e, išradimai, kuriuos skatina mokslinio tyrimų politika. Naujovės tai yra gebėjimas pasinaudoti žiniomis ir, ir idėjomis visuomenės labui. Ir ne visuomet galima surasti praktinius naujovių, pritai, praktinių naujovių pritaikymą. Ir tokios naujovės jau ir nėra naujovės. Ir labai svarbu, kad visi partneriai tarpusavį bendradarbiautų. darbiautų. Šiame kontekste galėčiau pakalbėti apie bioekonomiką. Tai būtų vienas iš pavyzdžių. Bioekonomikos nesugebėsime sukurti Europoje, jei neįspręsime vandens perdirbimo klausimo, kadangi bioūkis priklauso nuo vandens. Ir būtent todėl mes visi turime sutelkti savo jėgas tam, kad galėtume suderinti mūsų uh, geriamojo vandens poreikius su poreikiu turėti pakankamai vandens pramonės tikslams. Mums reikia naujų idėjų šioje srityje, tik tai taip galėsime išsaugoti savo konkurencingumą. Mums reikia ne tik technologinių ir finansinių skatinamųjų priemonių, bet ir verslo plėtros galimybių. O tam reikės mažinti dabar egzistuojančius uh, institucinius barjerus. Jei pažvelgsime į tai, kokia yra naujovių realybė Europoje, pamatysime, kad džiaugtis nelabai yra dėl ko. Mes matome, kad mes, pristatydami naujas technologijas, galime sutaupyti 30 procentų visų e, pastatų suvartojamos energijos ir mes turime tam reikalingų technologijų. Tačiau prireikė ilgiausių metų tam, kad galiausiai būtų uh, šios technologijos pradėtos taikyti, kad būtų įgyvendintas eksperimentinis projektas ir šios technologijos patektų į rinką. Jei Europa norėtų pasinaudoti visomis savo stiprybėmis ir turime sustiprinti ryšius vertės kūrimo grandinėje. Tik tai toks visą apimantis požiūris pasiteisins ir tik tai taip galėtume, turėtume kalbėti apie Europos pramonės ateitį. Mes džiaugiamės, kad jūs teigiate iniciatyv, iniciatyvas, kurių tikslas yra suartinti įvairius pramonės sektorius. Be abejo, Europos parlamentas galėtų paspartinti inovacijų kūrimo tempą. Ir būtų puiku, jei mes turėtume e, naujovių skatinimo gairias. Kitas žingsnis turėtų būti štai koks. Toliau plėtojame pramonės politiką, turėtų skatinti naujoves e, bei jų praktinį dėgymą. Be to, Europos parlamento pramonės e, komitetas galėtų reikalauti, kad visos naujos iniciatyvos būtų vertinamos atsižvelgiant tai, ar jos prisidės prie inovacijų skatinimo. Kągi aš konkrečiai galėčiau pasiūlyti? Inovacija, inovacijas reikia skatinti įvairiuose inovacijų kūrimo sektoriuose vienu metu. Reikia aktyvizuoti visą vertę, vertės kūrimo grandinę ir vengti bet kokios fragmentacijos. Pavyzdžiui, pavyzdžiui Kai galvojame apie taip, kaip galima būtų pritaikyti naujovę statybų sektoriuje, reikia galvoti ne vien apie statybų sektorių ir statybų technolo e, statybos technologijas, bet apie visas kitas e, įmonės, kurios gali prie to prisidėti. Antra. Tai apie ką kalbėsiu, yra susiję, e, yra susiję su finansavimo priemonėmis kurios dabar egzistuoja ir kurios e, iš tikrųjų gali skatinti mokslinius tyrimus. Deja, turiu pasakyti, kad jos neskatina naujovių, kadangi jų ta, jos taikomos yra pernelik lietai ir inovacijoms skiriama dalis yra pernelik menka. Europa, keturo, e, Europos skiriamas finansavimas moksliniams tyrimams 14 procentų yra didesnės nei e, lėšų skiriamos naujovėms. Aš manau, kad Europa turi 30 procentų visų moksliniams tyrimams e, e, skiriamų lėšų, turi skirti uh, e, eksp, prita, mokslinio naujo, naujovių pritaikymo projektams, nes šios projektus dažniausiai gyvendinas uh, smulkios ir vidutinės įmonės. Šios technologijos gali padėti mažinti mums anglijas dvideginio išmetimą bei kurti pagrindinės svarbiausias bazinės mokslinės technologijas. Ir technologijų platforma turėtų vaidinti svarbiausią vaidmenį tam, kad būtų suderinta švietimo sistema su naujovių skatinimu. Ir todėl mums reikia naujovių forumo tvarios e, chemijos, technolo, tvarių te, chemijos technologijų platforma jau teikia pasiūlymus dėl e, e, viešo ir privataus sektorių partnery, partneryšių šioje srityje bei dėl naujų technologijų pritaikymo tokiuose sektoriuose kaip aplinkosauga, vandens tiekimas bei pastatų energetinis efektyvumas. Žvelgdamas į jūs, Europos parlamento narius, galvoju apie tai, kad jūs galite tapti naujovių varomąją jėgą savo apygardose. Mums reikia jūsų paramos. Tam, kad jūs paskatintumėt žmonės keisti savo mąstyseną. Nes mums reikia remti ne tik mokslinius tyrimus, bet e, remti juos taip, kad būtų skatinamos naujovės. Reikia skatinti įvairių sektorių, kurie dalyvauja vertės kūrimo grandinėje bendradarbiavimą. Tik tai taip galėsime įspręsti uh, mūsų visuomeniai šiandien tenkančius uždavinius. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti Jums, ponė daktarė Pliškė, ir galiausiai norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui, tai yra ponas Dervi. Jis yra inovacijų politikos atitinkamame generalinėme direktorate direktorius. Jau praėjusiais metais mes gavome keletą dokumentų iš komisijos ir manau būtų iš tiesų prasminga dabar išklausyti jūsų pastabų. Uh, Pone. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, ekonominė krizė paveikia pramonės sektorius skirtingai. Taip pat, aišku, ir paslaugas. Taigi klausimas apie Europos pramonės ateitį yra labai svarbus. Europos komisija yra parengusi strategiją 2020 metams, kur tvirtina, kad pramonės pagrindas yra labai svarbu, labai svarbu prisiminti, kad paslaugų sektoriaus plėtra taip pat yra tam tikrų mastų susijusi su e, šilkinės infrastruktūros e, egzistavimu, dinamišku pramonės sektoriumi. Taip yra visų paslaugų, kurios daug žinių naudoja atveju. E, ir tos paslaugos yra viena svarbiausių varomųjų jėgų, kuriant daug įgūdžių reikalaujančių darbo vietų kūrimą. Taip reikia atsižvelgti į piliečių lūkesčius, aplinkosaugios, klimato ir socialinius lūkesčius. Praėjus, per praėjusius metus mes buvome tam tikrame perinamajame laikotarpyje per, judant link šio naujo modelio. 2020 metais dauguma produktų kurie bus tuo met, šiuo metu dar nėra žinomi, todėl yra labai svarbus moksliniai tyrimai. Tačiau e, generinės technologijos taip pat yra svarbios, nes jos dalyvauja kuriant naujus produktus. Europa neturės tvirto solidaus e, pagrindo, jeigu neturės tų naujų technologijų. 2009 m. rugsėjo 30 d. E, komisija patvirtino dokumentą dėl svarbiausių įgalinančių technologijų ir norėčiau apie jas šiek tiek pakalbėti. Ne, viena, ne vienas tyrimas valstybėse narėse buvo atliktas e, telkiant dėmesį į nanotehnologijas, e, mikro, mikro ir nanotehnologijas. Na, o nanotehnologija yra svarbi taip pat ir sveikatos apsaugai, energetikai, fotonika susijusi su atsinaujinčių šaltinių, energijos šaltinių panaudojimu, pažangios technologijos naudojamos e, kosmoso, transporto technologijos, na ir pramonės biotehnologijose, žemės ūkio ir maisto produktų sektoriuose. Visi šie sektoriai yra labai svarbus pramonės ateičiai. Visose jose atliekama daug mokslinių tyrimų, e, sutelkiamos didelės investicijos, reikalauja, jos reikalauja e, daug įgūdžių reikalaujančio darbo. Todėl visa tai yra labai svarbu. Todėl jeigu Europa nori pirmauti atsinaujančių šaltinių panaudojimo srityje ir e, kurti ekologiškai veiksmingą modelį, ji turi pirmauti visose šiuose technologinėse srityse. Europa turi pranašumų e, šią prasme, bet turi ir silpnųjų vietų, ypač kai kalbame apie technologijų perdavimą ir e, jų pateikimą rinkai. Daug technologijų jau sukurta Europoje, jos įrodė savo vertę visame pasaulyje, Junktinės valstijose, Japonijoje ir kitur. Investicijų lygis, investicinio kapitalo panaudojimas, švietimo ligmuo taip pat ir rodo tam tikrų silpnų vietų ir komisija norėtų prisidėti prie tų silpnųjų vietų panaikinimą. Komisija norėtų, kad būtų daugiau bendradarbiavime tarp Europos investicijų banko ir Europos investicijų fondo kuriant naujos kartos investicinės priemonės, skatinti mažų ir vidutinių įmonių vaidmenį ir skatinant žinių ir technologijų perdavimą Europos mastu. Europa turėtų padidinti valstybės paramą tokiu būdu, kad Europa taptų patrauklę vietą dirbančiose srityse. Aukšto lygio grupė bus įkurta vicepirmininko Tajani, kuri nustatys veiksmus, kurie reikalingi, kad Europos pozicija šiuose e, sritise būtų geresnė. Tai yra dalis mūsų strategijos. Mes rengiame ir naują tyrimų ir naujovių strategiją, kuri bus patvirtinta komisijoje šių metų rugsėjo mėnesį ir bus pagrindas mūsų modelio ir požiūrio į mokslinius tyrimus ir naujoves peržiūrėjimui. Aš tikiuosi, kad čia atsiras žymi vieta naujovėms ir mes galėsime e, atlaikyti tuos iššūkius, su kuriais susidurėme. Dėkoju už jūsų pranešimą, ponė Dirvy. Norėčiau padėkoti visiems svečiam ir ypač už tai, kad jie kalbėjo trumpiau. Mes baigėme pranešimus anksčiau, tai reiškia, mums lieka daugiau laiko intensyvioms diskusijoms. Taip pat norėčiau padėkoti ir kolegoms iš parlamento ir norėčiau savo svečiams pasakyti, kad ne visuomet mūsų komiteto posėdžiuose dalyvauja tiek daug komiteto narių, taigi matote, kad ši tema tikrai visus domina ir tikėkime, kad jūs sulauksite įdomių klausimų. Kol kas yra šeši ar septyni norintys pasisakyti. Manau, kad sulauksime ir daugiau klausimų, tačiau manau, kad e, elgsimės taip visų pirma penki kolegos užduos klausimus, o paskui su, po, po penkių kolegų suteiksime progą atsakyti. Kolegė dėl kasy. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už šį sprendimą, tai yra, kad buvo parinkti būtent tokie svečiai. Nepriklausomai nuo prieš šiuos klausimus išsakytų tam tikrų kolegų pastabų, aš norėčiau pasakyti, kad svečiai buvo iš tiesų e, puikus, nes kiekvienas iš prelegentų išvardino esminius klausimus, kurie padeda mums pažvelgti į Europos pramonės ateitį. Ir visi pabrėžia inovacijų svarbą. Paskutinėme pranešime buvo pasakyta, kad reikia dirbti lygiai grečiai keliose sektoriuose ir tokiu būdu sukurti sąryšį tarp ekonomikos ir pramonės. Man atrodo, kad svarbu vaidmenį vaidina mokslas, aukštų, aukštosios mokyklos, kurios e, supažindina žmonės su informacinėmis technologijomis. Informacijos ir ryšių technologijos yra iš tiesų labai svarbus aspektas ir jis įtakoja pramonės vystimasi. E, tą aiškiai pabrėžė ir profesorius Kryn. E, Tačiau būtent šioje srityje yra ir tam tikrų spragų. Tai yra atitinkamas poreikis gauti su informacinėmis technologijomis susijusių žinių ir trūkumas mokslo e, studijų vietų, kurios padėtų susipažinti su tomis e, žiniomis. Manau, kad mes negalime šios situacijos palikti, kad ji vystytųsi pati savo, nes mes matome, kaip greitai keičiasi informacinių technologijų pasaulis ir mums reikia kalbėti ne tik apie inžinierius. Tos informacinės technologijos svarbu vaidmenį vaidina visoms visuomenės grupėms, nes kai kurie visuomenės nariai yra jų vartotojai, o kiti yra atitinkami darbuotojai, kurie dirba tam tikrose pramonės e, gamybos fazėse. Taigi norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertinate šią mo mokslo spragą? Ar matote kažkokių būdų, kai būtų galima geriau atliepti e, tuos poreikius? Ar manote, kad reikia didinti e, aukštųjų mokyklų vaidmenį? Nes man atrodo, kad mes tikrai labai atsiliekame ir bus labai sunku pasivyti tą aktualią situaciją. Dėkuoju toliau kolegė Madurel. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems pranešėjams už jų indėlį į šiuos klausimus. Mes iš tiesų susipažinome su įvairių pramonės šakų apžvalga. Norėčiau užduoti klausimą ponui profesoriui Mas. Man atrodo, kad ekonominė krizė labiausiai palėtė būtent statybų sektorių ir būtent šiame sektorijoje buvo prarasta daugiausia darbo vietų ir galbūt tai yra susiję su žema daugelio darbuotojų kvalifikacija šiame sektoriuje ir tai, kad jie, e, tie darbuotojai negali pris, prisitaikyti prie naujų technologijų, naujų produktų. Taigi, ar yra galimybė pagerinti šią situaciją, didinti darbuotojų e, kvalifikaciją prieš tai ją įvertinus ir ypač e, kalbant apie įvairias e, naujo, naujoves, čia reikia ruošti darbuotojus toms naujovėms jiems reikia suteikti atitinkamą kvalifikaciją. Ar jūs apie tai susimastėte? Taip pat norėčiau užduoti klausimą ponui Durvy. Man būtų įdomu plačiau sužinoti apie Europos inovacijų aktą, kurį jūs paminėjote. Uh, ir komisaras Tajani jūs įpareigojo iki vasaros pateikti tam tikros, ta, tuk, tikrus dokumentus, taigi galbūt jau galėtumėt ką nors pristatyti iš tų rengiamų dokumentų. Na, o ponui Krin norėčiau užduoti klausimą susijusi su elektromobiliais. Norėčiau paklausti jūsų nuomonės apie tuos elektromobilius. Manau, kad tai yra tikrai techninė naujovė, kuri galėtų vaidinti labai svarbu vaidmenį Europos automobilių pramonė, ypač atsižvelgiant į ekonominę krizę ir apie CO2 išmetalų mažinimą. Taigi norėčiau, kad jūs plačiau pristatytumėte šią technologiją. You, uh, uh. Pone Kavalijo. Dėkuoju, pirmininkė. Mes šiandien išgyvename labai sudėtingus laikus ir uh, ypač e, sunku šiandien yra Europos pramoniai. Ir viena e, iš didžiausių krizių yra tai, kad nepakankamai investuojama yra į mūsų pramonę. Na, žinome, kad tai pasakytina apie tam tikrus sektorius, kai kurie iš sektorių gyvena gan neblogai. Ir, pažiūrėjau, galiu paminėti vieną pavyzdį, tai yra vidaus degimo variklių gamybos sektorius, kuris laikosi gan neblogai. Ir taip yra pirmiausia dėl to, kad Vokietija iš privačių ir viešų šaltinių ir toliau investuoja šis, šį sektorių, skirtingai nei kai kurios kitos valstybės narės. Aš išdryščiau nepritarti e, kolega, kuris kalbėjo apie tai, kad Daimler Chrysler yra praeities, e, yra e, Europos pramonės praeitis, o ne ateitis. Na, aš galėčiau pasakyti, kad Daimler Chrysler yra viena iš stambiausių investuotojų į įvairius mokslinius tyrimus. Uh, visoje Europoje. Pavyzdžiui, žinau, kad į šį įmonę investuoja į vieno Portugalijos universiteto vykdomą vandenilio pritaikymo pramonėje projektą. Taip pat bendradarbiausiu kitais Portugalijos universitetais. Man atrodo, kad Šiandien, kai mes galvojame apie taip, kaip galima būtų išbristi iš dabartinės krizės, kaip galima būtų suderinti uh, viešai sektorių su privačiu, tam, kad galėtume uh, sutelkti visas savo jėgas. Daug kas priklauso nuo to, kaip mes naudosimės turimės ištekliais. Aš kalbu ne vien apie energetikos išteklius, bet ir apie žaliavas, Nes panašu, kad mes turėsime gaminti daugiau, turėdami vis mažiau išteklių, vis mažiau žaliavų. Mes turime stiprinti da, e, savo technologinę stiprybę, ypač tam tikrose sritise. Suprantama, kad kai kurie sektoriai gal ir neatsigaus po šios krizės. O tam, kad padėtume kitiems, reikės labai daug investuoti į mokslinius tyrimus bei technologinį naujovių pritaikymą. Ir aš norėčiau užduoti klausimą mūsų prelegentams, kurie kalbėjo apie energiją taupančius pastatus bei energiškai efektyvius miestus. Jūs kalbėjote apie pastatus, tačiau ką galėtumėt pasakyti apie transportą? Kadangi, man atrodo, transportas vaidins vis svarbesnį vaidmenį ateityje, tai bus vis įdomesnė tema. Uh, Kaip Jūs matote transporto ateitį? Nes šioje srityje mes turime nemažai technologinių privalumų. Ir taip pat e, norėčiau pratesti ponios Madurėl klausimą. Kaip e, Jums atrodo, kokia ateitis laukia elektravaromos automobilius akivaizdu, kad e, e, vidaus degimo variklių gamybos rytėje mes pirmaujame. Tačiau e, situacija yra visiškai kitokia elektros gam, variklių gamybos sektoriuje, nes šioje srityje pirmauja Azija. Taigi aš būčiau dėkinga, jei jūs galėtumėt pakomentuoti šį klausimą bei plačiau pakalbėti apie tvaresnį transportą. Dėkuoju. Kolegin Hipner. Dėkoju toliau kolega Hibner. Dziękuję wszystkim panelistom za bardzo interesujące. Labai ačiū visiems ekspertams už e, tuos įdomius dalykus, kuriuos išgirdome. Pirmasis pasisakysysis kalbėjo apie mažų ir vidutinių įmonių augimo kliūtis. Ar manote, kad reikia daugiau informacijos apie tai, kur, kokiose sritise biurokratija kliūdo mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ar diskutavote su kuo nors e, dėl pigių paskolų, prieigos prie pigių paslaugų, kreditų iš bankinio sektoriaus, nes manau, kad tai yra vienas didžiausių stabdžių mažų ir vidutinių įmonių augimui. Antras klausimas yra europinis finansavimas. Kaip ten bebūtų, yra daug įvairiausių programų, kurios yra skirtos skatinti NVI augimą. Kodėl tos subsidijos nepanaudojamos e, tokiu mastu ar taip greitai, kaip mums norėtųsi? Atliktas ne vienas tyrimas įvairiose srityse, ar yra atlikta tyrimų skirtingose sektoriuose apie tai, kaip būtų galima suderinti įvairius verslus. Bendrovės turėtų žinoti, turėtų galėti žinoti bet kurio momentu, kurioje srityje yra paklausa didesnė, pavyzdžiui, persiorientyti į statybų sektorių, jeigu ten yra didesnė paklausa. Kokia informacija yra prieinama šią prasme? kokių yra tyrimų miestų planuotojams atlikta, kad jie galėtų geriau dirbti tokiu būdu, kuris atitiktų verslo lūkesčius. Aišku, kad negalime konkuruoti su Indija, Kinija, Afrikos šalimis darbo kaštų prasme, tačiau vienas iš pasisakiusių sakė, kad naujovės, naujos technologijos E, siūlo galimybės Europai plėtotis ir aukti. Ir jeigu taip yra, ar galite pateikti pavyzdžių to sėkmingo bendradarbiavimo su akademinėmis institucijomis, kad įrodyt, būtų galima įrodyti, kaip parodyti, padamos, parodyti, panaudoti technologijas gamybą atpiginti. Įdomu buvo klausytis apie bendradarbiavimą tarp vietos valdžios ir verslo, e, taip pat regioninės valdžios ir verslo, kas turi pozityvų poveikį tiek verslui, tiek regionams. Gal galėtume gauti daugiau tokios informacijos, kad galėtume pateikti ją savo nacionaliniams parlamentams, savo regionams, nes žmonės išgirdę apie konkrečius sėkmingus pavyzdžius, jie e, lengviau tokius dalykus pri, priima. Na, komisijos atstovas kalbėjo apie komisijos prioritetus ateityje. Anksčiau girdėdavome, kad trūksta tarp sektorinio požiūrio, nustatant naujovių prioritetus. Nebuvo taikomas tarp sektorinis požiūris, e, skiriant e, Europos finansavimą naujovėms. Anksčiau būdavo sakoma, kad finansavimas yra fragmentuotas. Kokių turime garantijų ateičiai, kad tas europinis finansavimas bus pagrįstas tokiu labiau visapimančiu požiūriu, kad nebūtų skiriamas finansavimas vien tik tai statybų sektoriui, kai yra ir kitų sektorių, kurie bendradarbiauja su statybų sektoriumi. Kada mes išgirsime apie bendradarbiavimą su, bendra, apie bendradarbiavimą su bankais, girdime, kad kažkas tai rengiame, bet kada visa tai įvyks? Dėkoju toliau kolega Butikofer. Dėkoju ponė pirmininkė. Aš prieš tai šiek tiek ironiškai pasisakiau dėl to, kad ponas Besi yra Daimler Chrysler atstovas. Tačiau matau, kad daug kas taip suprato, kad aš pasakiau, kad Daimleris neturi ateities. Iš tiesų, mano uh, mano ta pastaba buvo susijusi su tuo, kad e, santoka tarp Daimler ir Chrysler yra nepavykusi. Ir todėl aš e, ir pasakiau tą pastabą dėl to, kad ponas Besi pristatytas čia kaip atstovas Daimler Chrysler. Tačiau nepaisant to, aš manau, kad Daimleris turi ateitį. E, E, nors lyginant su BMW, jo pozicija šiek tiek susi, susilpnėjo. Tai yra tik tai tokia šalutinė pastaba, o dabar norėčiau padėkoti ponui Durvy už tai, kad klausimų pabaigoje jis dar kartą išskyrė esminius aspektus, kurie turėtų atsispindėti šioje diskusijoje. Tai yra, mes turime kalbėti apie ekologiškesnę ekonomikos struktūrą. Ir aš manau, kad tai yra tikrai labai svarbus dalykas ir ponia Kastijo, mano kolegė, kalbėjusi pirmoji, taip pat tą aiškiai pabrėžė. Aš nemanau, kad mes turime daug laiko. Čia galėčiau jums pritarti. Mes turime visi kartu kovoti su tuo iššūkiu. Ir ne tik dėl to, kad daugėja pasiekmių, neigiamų pasiekmių, bet ir dėl to, kad mes turėtume didinti kon konkurencingumą. Negali būti taip, kad uh, Europa atsistot, e, apsistotų ties vidaus dėgymo variklių gamyba ir būtų lyderė šioje srityje. Europa turi ieškoti kitų galimybių, pavyzdžiui, būti lyderių elektromobilių gamybos srityje. Tai būtų vienas pavyzdys. E, iš tiesų norėčiau pasakyti, kad aš nesu visiškai patenkintas tuo, ką, mes, ką, ką šiandien pasakė mūsų pranešėjai. Pavyzdžiui, Ponas Pliškė sakė, kad nebeliko laiko grinai sektorinėms priemonėms. Aš tą galiu suprasti. Aš žinau, kad mes turime orientuotis į bendrą e, vertybių kūrimo grandinę, tačiau aš norėčiau daugiau išgirsti apie būtinas priemonės, e, kurios padėtų mums persiorientuoti. Pone Pliškė, jūs kalbėjote apie žaląją chemijos pramonę. Tačiau iš kitos didelės Vokietijos chemijos pramonės įmonės aš gir, neseniai girdėjau tokį, tokį vertinimą, kad būtent chemijos pramonė jau seniai e, įdėjo savo indėlį į efektyvų energijos vartojimą. Todėl norėčiau paklausti, kokia jūsų nuomonė e, šiuo klausimu ir ar chemijos pramonė galėtų naudoti atsinaujinančius šaltinius ir ar jūs atsižvelgėte į tai, taikydami naujas priemonės ir e, naujus rodiklius, nes tai yra susiję su mūsų bendrais tikslais. Taip pat norėčiau užduoti panašų klausimą profesoriui Mas, e, tas klausimas susijęs su statybų sektoriumi. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pranešimą ir Jūs E, taip pat nuolat pabrėžite atitinkamos politikos svarbą, tačiau norėčiau paklausti, ar jūs kaip pramonės atstovas e, esate patenkintas tuo, kas atsispindi Europos parlament, parlamento parengtoje pastatų direktyvoje. Ar manote, kad tai atitinka e, tikslus susijusių su nauja statyba ir su senų pastatų renovavimu? Ar manote, kad Čia jau yra pakankama politi, pakankamas politinis dokumentas, kuris padėtų vystytis jūsų sektoriui. Toliau kitas klausimas, ponui Mas, jūs kalbėjote apie, e, apie atitinkamų būstų stoką. Neseniai vienas Vokietijos statybos e, sektoriaus atstovas e, taip pat apie tai kalbėjo ir norėčiau paklausti, ar jūs galite įvardinti konkrečius skaičius, koks yra tas trūkumas. Na, o dabar, baigdamas, norėčiau grįžti prie Daimler Chrysler AG. E, pone Besi, jūs įdomiai kalbėjote apie tvarumą. Kalbėjote net ir apie pelno tvarumą. Man atrodo, kad tai yra iliuzija, nereikia apie tai plačiau kalbėti, tačiau esminis tvarumo aspektas yra energi energetinis efektyvumas ir išteklių efektyvumas, o to jūs nepaminėjote, o man atrodo, kad kaip tik išteklių naudojimo efektyvumas kaip tik yra silpnoji mūsų pramonės politikos vieta, nes mes esame priklausomi nuo išteklių, nuo išteklių importo ir matome, kad e, jau susidurėme su tam tikromis problemomis. Todėl aš norėčiau paklausti, ką Jūs manote šiuo klausimu. Ar nereikia tam tikrose ES šalise kalbėti apie naują modelį ir apie naujas priemonės, kokiomis priemonėmis mes galėtume tapti e, žaliųjų technologijų lyderiais pramonės rytise. Dėkoju. Pana Tukalas. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti penkiems mūsų svečiams. Jūsų šiandieniniai pranešimai apie Europos pramonės ateitį yra susiję su mūsų vakarykšt, vakar išklausytų pranešimų kuomet buvo kalbama apie Europos inovacijų trikampį - švietimą, e, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Ponas Pliškė. Išsakė labai įdomių pastabų dėl dėl technologijų savokos. Galima netgi rasti tokių istorinių technologijų vystimosi pavyzdžių. E, pavyzdžiui, 1945 metais JAV esminės technologijas pardavė Japonijai. Čia aš kalbu apie tranzistorių, nes tuo metu JAV niekas nesuprato, šitos, kokia yra šitos technologijos e, svarba. Ponas Dirvy taip pat kalbėjo apie tam tikras problemas šioje srityje ir norėčiau padėkoti jam už gerą jo suteiktą informaciją. E, Taip pat reikia kalbėti apie e, mokslinių tyrimų rezultatų e, patekimą į rinką. Kaip e, tie mokslinių tyrimų rezultatai galėtų tapti e, rinkoje sėkmingai parduodamais produktais. Dažnai Europa kritikuojama dėl to, kad ji mokslinių tyrimų srityje nesudaro atitinkamų sąjungų ar alijansų. Ir tai tikriausiai susiję su tuo, kad pasiteisinusios technologijos nėra skleidžiamos toliau. JAV, pavyzdžiui, yra puikus e, aukštųjų mokyklų ir įmonių bendradarbiavimo pavyzdys ir manau, kad mes galėtume juo remtis. Taip pat e, įmonės turėtų aiškiau labiau bendradarbiauti su atitinkamais kapitalų fondais yra septynios įmonės, kurių e, apyvarta yra virš šimto milijonų ir jos būtent investuoja į naujos, naujausius mokslinius tyrimus. Kitas pavyzdys yra Kembridžo universitetas. Jam taip pat pavyko puikiai bendradarbiauti su įmonėmis. Kitas pavyzdys galėtų būti viena aukštoji mokykla Suomijoje, kuri bendradarbiauja su elektronikos, elektroniką gaminančiomis įmonėmis. Jungtinėje karalystėje taip pat yra stambus mokslinių tyrimų institutai ir vienas iš tų institutų jam vadovauja pramonės atstovas ir būtent tas e, institutas tapo esminių vystimosi variklių. Taigi tokie yra puikaus bendradarbiavimo pavyzdžiai, tačiau e, problema yra ta, kad mes dažnai daug kalbame apie įvairius dalykus, tačiau nieko konkretaus nedarome. Mes matome mokslinių tyrimų, atitinkamų studijų rezultatus ir matome, kad tie rezultatai mums įrodo, kad mes turime kiek įmanoma greičiau veikti, daryti kažką konkretaus. To jau baigsiu, ponė Raul. Taigi mes turime kiek įmanoma greičiau pradėti konkrečius veiksmus. Europoje yra e, daug aukštųjų mokyklų ir matome, kad jie investuojami Juos, jie finansuojami laistituvo principu, tačiau mes turime e, kreipti didesnį dėmesį į aukštųjų mokyklų ir, e, ir į pramonės bendradarbiavimą. Mes turime suvokti, kokios yra mūsų stiprybės Europoje ir kreipti į jas didžiausią dėmesį. E, puikus pavyzdys yra Grenoblis. Mums reikia daugiau Grenoblio, daugiau Kembridžų. Dėkoju, sako pirmininkas. Atsiprašau, kad raginau jūs kalbėti greičiau, tačiau dar 12 kolegų nori pasakyti ir norėčiau suteikti žodį tikrai visiems. Ir taip pat, aišku, mes visi norėtume išgirsti išsamius atsakymus. Jeigu suteiksime prelegentams galimybę atsakyti tik tai pačioje diskusijos pabaigoje, tai tuomet jie jau gal bus kai ką pamiršę. Todėl dabar norėčiau suteikti galimybę mūsų svečiams atsakyti ir būtent konkret, koncentruotis į tuos klausimus, kurie jums buvo labai svarbus. E, pone Kryn, galbūt jūs pradėkite. Prašau. E, Dėkuoju, pirmininkė. Aš e, pamatyčiau atsakyti į klausimus arba pastabas, kurias išsakė ponė Del Castello ir ponė Hibner. Jos kalbėjo apie bendradarbiavimo pavyzdžius, kurie rodytų, kad universitetai, mokslininkai ir pramonės atstovai geba bendradarbiauti. Pirmiausia, aš pritariu tam, kad e, įprastinis darbo metodas e, bus ne, nebebus veiksmingas ateityje. Uh, Netaip seniai aš dirbau vienoje delegacijoje, mes lankėmės Kalifornijoje, kur stebėjome, kaip labai nedidelės įstaigos, pažiūrėjau, kaip Kaltekas, ir GPL. Tai yra. Um, kaip uh, elektrinių variklių gamintojas puikiai bendradarbiauja. Ir akivaizdu, kad Europoje mes kol kas e, nematome tokių pavyzdžių. Ta pati galiu pasakyti ir apie Stanfordo e, universitetą. Ir net kai kas kėlė klausimą, ar Stanfordo universiteto rektorius nesusiduria su interesų konfliktu, dalyvaudamas labai aktyviai e, inovacijų pritaikymo veiksmuose. Ir jo sakymas buvo labai aiškus. Jei pramonė nereikia mūsų jaunų mokslininkų, jaunų profesorių, tai ir mums jų nereikia. Taigi mokslininkai turi kuo tam glaudžiau bendradarbiauti su pramonė. Kaip galima būtų sumažinti dabar egzistuojantį atotraukį tarp mokslininkų ir pramonės? Reikia skatinti mūsų mokslininkus, geriausius mokslininkus, kurių turime nemažai, susiburti ir bendradarbiauti su tais veikėjais, kurie atstovauja visuomenės interesams ir kurie dirba dažniausiai regionuose. Ar galėčiau pateikti konkrečių bendradarbiavimo pavyzdžių? Pane Hibner to prašė. Aš esu iš Airijos ir vienas iš geriausių pavyzdžių mano šalyje, o Airija, kaip žinia, yra vienas svarbiausių, svarbiausias Europos mikrosemų gamintojas. Ir visa gamyba yra sutelkta mažame miestelėje, yra, kuris yra labai nutolęs nuo kokius stambiausių miestų. Ir tai yra Lėti institutas, kuris bendradarbiauja su įvairiomis įmonėmis, pritraukia įvairias verslo bendrovės. Mes sugebėjom pritraukti ir IBM, IBM bei kitas mokslinės organizacijas. Taigi aš manau, kad tik tai skatindami tokį bendradarbiavimą tarp visų veikėjų, mes sugebėsime ką nors pasiekti ir mums net reikia ne, ne uh, trikampio sistemos, bet daug uh, sudėtingesnės uh, piramidės uh, formos sistemos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti parlamentarams už tiek daug man užduotų klausimų. Pabandysiu uh, juos šiek tiek apjungti ir iškristalizuoti kelias aktualias temas. Svarbus dalykas, kalbant apie naujovę statybų sektoriuje, yra mąstym, atitinkamas mąstymas ir atitinkama veikla, kuri visuomeniai parodytų, kad vyksta atitinkami pokyčiai. Manau, kad e, jeigu mes laikysimės to tokio ritmo, mąstymas ir veikimas, tai mums padėtų, tai padės mums įgyvendinti tam tikrus dalykus. Ir kurdami atitinkamas paskatas mes galėtume koncentruotis į esminės problemas. Aišku, mums reikia investicijų mokslinius tyrimus, e, mums reikia atsakyti į klausimus, kurie yra susiję su įvairiomis rytimis, čia reikia dar tam tikrų tyrimų. Ir Tačiau, e, kad, ta, kad to pasiektume, mes turėtume sugebėti visuomeniai parodyti, ką mes konkretaus veikiame. Įvertinimas yra susijęs su 3 e, milijonai smulkių ir vidutinių įmonių dirbančių statybų sektoriuje. Ir būtent tas įvertinimas yra svarbus aspektas susijęs su mokslu, su išsilavinimu labai svarbu e, apjungti visus statybų sektoriuje dirbančius žmonės. Negalime jiems tiesiog duoti įsakymų, tu darysi tą, o tu darysi tą. Mes turime įtraukti e, statybų sektoriaus darbuotojus į naujų e, technologijų vystimą. Ir norėčiau taip pakomentuoti šiek tiek plačiau statybų sektoriuje šiuo metu atsiranda dvi svarbios kryptis, kurias matome ir kitose pramonės šakose. Viena, viena kryptis tai būtų virtualios statybos, jeigu taip galima pavadinti. Galima, pavyzdžiui, kompiuteryje parodyti naujausias tendencijas ir tai padeda. E, vystyti tam tikras naujoves, kuomet atitinkama komanda prie kompiuterio ekrano susipažįsta su idėjomis, su lūkesčiais ir gali taip pat pasidalinti savo idėjomis. Ir tai vyksta dar iki konkrečių užsakymų įgyvendinimo. Ir tas procesas, ta, tų, tų virtualių statybų procesas yra tikrai labai svarbus dalykas. Čia galima atsižvelgti į įvairias. E, informaciją susijusią su statybų vystimu ir įvairius modelius. Taigi dabar galima kalbėti apie tokią, tokį kaip ir pereinamąjį laikotarpį. E, yra daug įvairių pamastymų, įvairių idėjų ir dabar mes būtent esame pereinamajame laikotarpį į tų idėjų įgyvendinimą. E, E, kalbant apie virtualiasias statybas, juose dalyvauja taip pat daug e, smulkių įmonių, jos, e, pavyzdžiui, kažkokius statybų projektus tai pristato savo klientams. Toliau kitas, kitas svarbus dalykas yra įvertinimas. Ir Europoje šiuo metu yra bandoma uh, statybų sektoriuje perimti pasiteisnusias technologijas iš kitų pramonės ryčių ir čia e, ieškoma tokio elegantiško vadybos metodo, kaip galima ieškoti bendrų problemų sprendimo, kaip galima paremti, e, kaip vienas sektorius gali paremti kitą sektorių ir galbūt tai e, gali būti susiję ir su kaštų mažinimu. taip pat yra labai svarbu palaikyti nuolatinį dialogą su tais trimis milijonais smulkių ir vidutinių įmonių statybų sektorioje, nes tokiu būdu mes galime sužinoti, kokie yra tų įmonių poreikiai ir galima atitinkamai į tuos poreikius atsižvelgti rengiant specialistus. Taigi manau, kad tai yra svarbus aspektas. Taip pat yra svarbu nuolat turėti omenyje energijos, efektyvų energijos vartojimą. Tai yra klausimas, kuris aktualus visai visuomeniai. Ir čia e, būtent reikia kalbėti apie žaliasias technologijas. E, dabar norėčiau pakomentuoti šiek tiek tai, ką galėtų nuveikti parlamentas. Jis galėtų panaikinti atitinkamas kliūtis. Ponas Biutikofer klausė manęs dėl politinių sprendimų. Manau, kad esminis dalykas būtų toks, kad e, teisės aktai ar nuostatos reglamentuojančios statybų sutartis turėtų būti e, kiek įmanoma įvairesni. Tai turėtų būti sutartis susijusios su paslaugomis ir e, sutartis, kurios būtų susijusios su konkrečiais darbais. Ir jeigu yra sudaroma sutartis, e, pavyzdžiui, dėl e, kažkiek tai kvadratinių metro stogo, tai reikia laikytis atitinkamų nuostatų. Tačiau jeigu statybų sektoriui yra duodama užduotis, e, sukurkite man gerą apšvietimą, kad aš galėčiau gerai dirbti, tai tuomet reikia sudaryti visai kitokio pobūdžio sutartį. Ir dažnai, būtent kalbant apie teisės aktus, jie sukuria. E, Atitinkamas kliūtis dėl to, kad viskas yra labai apibendrinama. Mes turime kalbėti E, ne, pavyzdžiui, ne apie sutartį dėl lempų skaičiaus patalpoje, o apie sutartį dėl konkrečių technologijų. Taigi, manau, tos sutartys turėtų būti diferencijuojamos. Taip pat reikia nepamiršti tos tos patalpos, kuri yra įrengiama savininkai, jį taip pat reikia atsižvelgti ir e, reikia stengtis daryti viską, kad e, kiek įmanoma mažiau valstybinių e, lėšų būtų investuojama. Reikia siekti, kad pastatų savininkai kiek įmanoma daugiau investuotų į pastatų keitimą. Taigi tiek būtų dėl politinių sprendimų, dėl teisės aktų, dėl specialaus būsto pritaikyto senėjančiai visuomeniai. Čia būtų apie tai galima labai išsamei kalbėti. Čia taip pat reiktų atsižvelgti ir į tam tikrus statybų sveikatos aspektus. Dėkoju, sako kitas kalbėtojas, dėkoju už visus klausimus. Nenorėčiau labai ištesti mūsų diskusijų laiko, todėl kon koncentruosios į tam tikrus e, klausimus. Norėčiau pakomentuoti pono Biutikofer klausimą dėl teisės aktų, dėl politinių sprendimų. Čia aš nesu didelis ekspertas, tačiau e, manau, kad atitinkamos politinės nuostatos galėtų e, padėti kai kuriuos dalykus įgyvendinti žymiai greičiau. Tačiau mes taip pat turime kreipti dėmesį, kad nenuslystume į protekcionizmą, nes mes norime ir privalome eksportuoti. Taip pat norėčiau trumpai paminėti apie elektromobilius iš tiesų yra svarbu kalbėti apie tvarų judumą, tvarų mobilumą ir čia būtent elektromobiliai galėtų būti vienas aspektas aspektas e, šios problemos sprendimo, e, nes jie padėtų mažinti CO2 emisijas, o tai yra svarbus dalykas, kalbant apie elektromobilių atsiradimą rinkoje. Čia reikia taip pat kalbėti apie tam tikras sąlygas, apie tam tikrus kaštus, nes tokie automobiliai, aišku, bus žymiai brangesni už tradicinius automobilius. Ir taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad europiečių perkamoji gale pastaruoju metu vis mažėja sumažėjo, taigi jie galbūt neturės e, pakankamai lėšų, e, galėtų, kurias galėtų skirti e, judumo tobulinimui. Taip pat norėčiau pakomentuoti klausimą susijusi su konkrečiomis priemonėmis. Ypač norėčiau pakomentuoti priemonę susijusią su smulkiamis ir vidutinėmis įmonėmis. Pastaruoju metu mes e, matome, kad yra e, kūriamos atitinkamos idėjos, ypač jos atsispindi septintoje mokslinių tyrimų pagrindų programoje, bet uh, užtrunka kokius trejus metus, kol tos idėjos gali, ga, gali būti įgyvendinamos praktikoje. Taigi tas procesas turėtų būti greitesnis arba kažkokias problemas reikia spręsti e, iš anksto. Taigi, manau, kad čia reikia ieškoti sprendimų, kaip galėtume pagreitinti atitinkamus procesus. Tai yra svarbus dalykas ir e, taip pat galėčiau pritarti mano kolegoms, kad mes turime žiūrėti į visą vertybių kūrimo grandinę. Ir manau, kad čia neturėtume daryti skirtumo, didelio skirtumo tarp didžiųjų pramonės įmonių ir smulkių ir vidutinių įmonių. Nes e, tas, kas turi prieigą prie rinkos ir, yra, ir sėkmingai dirba rinkoje, gali labai prisidėti prie tos e, vertybių grandinės, kur kūrimo. Nes, pavyzdžiui, automobilių pramonėje tik 30 procentų visos produkcijos yra gaminama didžiųjų įmonių, visa kita likusi dalis yra e, tiekiama. E, atitinkamų smulkesnių subrangovų. Taip pat yra labai svarbu ieškoti kompetitingų partnerių, kurie padėtų e, realizuoti idėjas, jas kiek įmanoma greičiau gyvendinti, kad jos e, atsirastų rinkoje, kad jų rezultatai atsirastų rinkoje. E, ir e, paprastai iki pilno idėjos įgyvendimo užtrunka apie 30 metų ir tai yra tikrai ilgas laikotarpis ir reikia jį e, bandyti trumpinti. Taigi, man tai yra svarbi, svarbus klausimas. Kalbant apie vertybių kūrimo grandinę reikia padėti įvairioms jos sritims, kad mes neliktume idėjų ir kažkokių raštų surašytų dokumentų stadijoje. Iš tiesų, e, būtent konkretus produktai ir rinkos naujovės padeda uždirbti pinigus, todėl mes turime daryti viską, kad sustiprintume šią grandinės dalį. Dėkuoju toliau, ponas Pliškė. Dėkuoju už klausimus norėčiau pabandyti kai kuriuos iš jų atsakyti pagrindinis klausimas buvo, kaip mes galėtume e, greič, e, geriau įtraukti smulkės ir vidutinės įmonės į inovacinius projektus. Iš tiesų tai yra problema. Problema dėl kelių dalykų. Visų pirma, e, reikalavimai teikti paraiškas yra pakankamai sudėtingi ir ne visos smulkios įmonės turi atitinkamų išteklių, kad galėtų e, dalyvauti toje procedūroje. Taip pat yra nepakankamas skaidrumas atitinkamuose e, sritise ir todėl būtent toms smulkioms įmonėms trūksta jų personalo išteklių, kad jie galėtų susiorientuoti esančioje situacijoje. Esančioje situacijoje E, todėl būtų svarbu e, smulkioms ir vidutinėms įmonėms teikti atitinkamą apžvalgą, kad jos galėtų įtra, būti įtrauktos į e, mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus. Tačiau čia dar reikia daug ką nuveikti šioje srityje. Toliau kitas klausimas buvo susijęs ar e, su tuo, ar mes nuolat geriname gamybos procesus. Galiu atsakyti taip, žinoma, ir tai yra susiję ir su klasikinė chemijos pramonė, ir su naujaja chemijos pramonė. E, apie 30 procentų visos chemijos pramonės per pastaruosius 20 metų e, bandė mažinti atitinkamus išmetalus ir taip pat prisitaikyti prie aktualios situacijos. E, yra naujas europinis projektas F3 Factory vadinasi tas projektas ir jame dalyvauja smulkios ir vidutinės įmonės, jos visos siekia e, sukurti ateities chemijos pramonės įmonę. Ir čia yra remiamasi būtent bandomaisiais projektais. Uh, Toliau klausimas susijęs su energijos um, efektyvesnių vartojimų. Man atrodo, kad visuomet yra potencialas, kaip būtų ga galima mažinti energijos suvartojimą. Pavyzdžiui, kalbant apie įmonę Bayer, mes visiems 150 e, fabrikų, kuriuos turime visame pasaulyje, įgyvendame tokią klimato patikrinimo programą ir pamatėme, kad apie 10 procentų e, galėjome sumažinti energijos suvartojimą ne produkcijos lygmenyje, bet e, bendrame įmonės veiklos procese. Taip pat, aišku, e, galima mažinti energijos vartojimą net ir klasikinėje chemijos pramonėje. Pavyzdžiui, chloro naudojimas e, visoje chemijos pramonėje yra svarbus dalykas, nes chloras e, sunaudoja labai daug energijos. Tie skaičiai yra tikrai milžiniški. Todėl dabar yra e, siekiama išvystyti naują e, chloro išgavimo technologiją. Ir ta technologija padėtų sutaupyti apie 40 procentų energijos, kuri yra naudojama chloro gamybai. Tai būtų labai svarbus rodiklis. Toliau buvo užduotas klausimas dėl atitinkamų politinių sprendimų. Aš atsakysiu labai paprastai, nesigilindamas į smulkmenas. Mums reikia paprastesnių priemonių. Jeigu mums reikia konsultacinės pramonės, kuri padėtų firmoms e, teikti paraškas, tai jau yra problema. E, Kitas dalykas, mums reikia daugiau investuoti į, į inovacijų vystimą. E, pastaruoju metu inovacijoms buvo skirta 3,8 milijonai. Tai matome, kad tai yra labai nedidelė nedidelę sumą, nes iš tiesų jos nepakanka, kad nauji išradimai taptų inovacijomis ir pasiektų vartotoje. Mes turime daugiau investuoti į inovacijas. Ir e, kita mano rekomendacija būtų tokia, kad mes galvotume apie tokius pavyzdinius projektus, kurie e, orientuotųsi į visuomenės poreikius ir kurie būtų kuriami e, atsižvelgiant ne tik, ne tik į pramonės sektorių, bet į visus visuomenės poreikius. Jeigu mums tą pavyks įgyvendinti, tai mums pavyks e, sukurti daugiau judėjimo, daugiau vystimosi. Manau, kad atsakiau į visus esminius klausimus. Dėkoju toliau ponas Dürvy. Euh, Labai ačiū, pirmininkė. nepasakysiu galbūt nieko naujo apie komisijos strategijų dokumentą. Jis turbūt bus padintas e, strateginių dokumentų dėl mokslinių tyrimų ir naujovių. Tačiau norėčiau paliesti keletą temų, kurios yra svarbios šiai diskusijai ir galbūt jos atsispindės ateities komisijos strateginėme dokumente. Na, visų pirma, finansinės priemonės klausimas. Man atrodo, kad mes dar esame ekonominėje krizėje, nors situacija netokia prasta kaip e, pernai. Finansavimas, aišku, yra sudėtinga problema bendrovėms, ypač mažesnėms, nors ir ne tik. Todėl komisija kartu su Europos investicijų banku ir investicijų fondu rengia pasiūlyti įvairių finansinių priemonių nuo investicinio kapitalo iki paskolų ir garantijų, kurios leistų susilaukti papildomo poveikio. E, nekalbant jau apie valstybių narių finansavimą. ES problema yra fragmentacija, nėra vieno teisės akto dėl investicinių fondų. Kiekviena valstybė narė turi savo teisės aktus, todėl yra tam tikra fragmentacija ir kyla problemų tarp valstybinėms investicijoms. Reikia padirbėti šioje srityje, reikia sukurti Europos lygmens finansinės priemonės, kad galėtume išspręsti tą fragmentacijos problemą. Tai yra viena iš idėjų, kurią svarstome su kolegomis Europos investicijų bankė ir investicijų fondą. Na, o per vidutinį laikotarpį buvo sukurta įvairių finansinių priemonių, kurios leidžia mažoms ir vidutinėms įmonėms gauti prieigą prie investicinio kapitalo per Europos investicijų banką yra tam tikrų apsaugos mechanizmų. Visą tai egzistuoja, tik, tik reikia šios procesus sustiprinti ir plėtoti. Kitas svarbus veiksnys sudėtingos visuomenės kontekste yra pagrindinių sąlygų savoką. Tos pagrindinės įrėminančios sąlygos yra svarbios tam, kad galėtume plėtoti naujas rinkas. Negalime kalbėti apie elektromobilius, jeigu nekalbėsime apie infrastruktūrą, apie jų reglamentavimą. Negalime kalbėti apie efektyvius energetikos prase e, pastatus, jeigu nekalbėsime apie E, tinklus ir panašiai. Taigi politikos, kuriems reikia sugebėti matyti bendrą vaizdą, paklausą, pasiūlą, reglamentavimą, kad būtų galima pateikti bendrą tinkamą sprendimą. Na, mes kuriame tai, ką vadiname vadovaujančią rinką ir jeigu galime sukurti tokias galimybės, tuomet Europoje bus geresnės sąlygos naujovėms. Dar vienas svarbus pamirštamas veiksnys tai yra viešųjų pirkimų svarba, kuris sudaro 16 procentų BNI. Tai yra BNP ir tai yra labai svarbu pavyzdžiui, jeigu universitetai, ligoninės nusprendžia, kad jie nori staupyti energijos, tai yra labai svarbus signalas rinkai ir pramoniai, kad jie galėtų įsijungti ir pasiūlyti sprendimus. Turime nepamiršti viešojo sektoriaus vaidmens. Viešasis sektorius turėtų kurti specifikacijas, teikti tą E, naujovės viziją. Ir viešieji pirkimai vykdomi Europos e, lygių, tie, kas už juos atsakingi, turėtų to nepamiršti taip pat. Dar vienas dalykas yra infrastruktūra, labai svarbis rytis, ką minėjo ne vienas čia kalbėjusysis. Kalbame apie protingus tinklus, e, negalime kalbėti apie elektromobilius neminėdami sistemų infrastruktūros tiems elektromobiliams. Taigi, šis aspektas yra ypatingai svarbus, kad pasiektume pažangos naujovės rytyje. Įgūdžiai, kvalifikacijos. Na, žinoma, darbo jėga turi būti aktyvesnė švietimo tyrimų sritise mums reikia pasaulinio ligmens universitetų. Kai kurie europiniai universitetai tokie ir yra, tačiau jų yra per mažai. Būtų labai gerai, jeigu bet koks e, jaunuolis pasaulyje, norėdamas vykti į universitetą, negalvotų pirmiausia apie Stanfordą, bet apie Europos universitetus. Būtų gerai, kad tie universitetai būtų konkurencingi ir dinamiški pasauliniu mastu. Na, universitetams galėtų padėti, aišku, privačios ir viešosios iniciatyvos. Turime vieną tokią iniciatyvą, kuri yra nedidelio masto, tačiau jį padarė nemažą įtaką švietimo srityje, informacinių technologijų srityje. Ir šį pavyzdį būtų galima patirinėti ir e, detaliau. Keletas paskutinių dalykų. Brandoliai, ką minėjo ne vienas pasisakysysis, labai svarbu, kad vietinių, regioninių lygmenių matytume tokį bendradarbiavimą, kuriant brandolius, įtraukiant e, universitetus, tyrimo centrus, didelės ir mažas bendrovės. Ypač mažoms įmonėms yra svarbu pasinaudoti bendradarbiavimo su universitetais ir tyrimo centrais galimybėmis. Europoje yra tokių pavyzdžių. Kembridžas, Grenoblis, Dresdenas, Münchenas, Barcelona. Taigi yra daug tokių pavyzdžių. Tačiau čia klausimas yra susijęs su kritiniu svoriu. Pateiksiu e, pavyzdžių. Silicijos vėlinis, e, jame yra 300 tūkstančių darbo vietų, Grenoblyje nuo 40 iki 60 darbo vietų. Taigi reikalinga tam tikra kritinė masė, kad pasiektum tam tikrą konkurencingumą pasauliniu mastu, kai kalbam apie brandolius. Manau, kad šie veiksniai gali uh, padaryti pozityvų poveikį. Na ir paskutinis dalykas - valdymas ir paprasminimas. Girdėjome, kad uh, daug kas norėtų, jog būtų paprastinamas reguliavimas ir mes rengsime finansinio reglamento peržiūrą, tai būtų puikia proga parengti reglamentą, kuris iš tikrųjų palengvintų gyvenimą visiems. Mes visi manome, kad viską reikės supaprastinti. Du dalykai dėl valdymo. Reikia laikytis, aišku, subsidiarumo principą, tačiau visos priemonės turėtų e, saveikauti daug geriau e, tiek ir vietinių regioninių lygmenių. Komisija taip pat stengiasi artimiau bendradarbiauti su mokslinio tyrimų direktoratu ir regionų direktoratu. Tam, kad visos priemonės, kurios gali prisidėti prie naujovių įgyvendinimo Europoje, būtų suderintos ir dėrėtų tarpusavėje. Ir tą mes darome ir darysime ateityje. Dėkoju, iš tiesų viskas yra labai svarbu. Ir dar 14 kolegų nori pasakyti, mes susidurėme su problema, nes pusė dvylikos turėtume baigti šitas diskusijas, nes turime dar vieną darbo tvarkės klausimą. Todėl norėčiau paprašyti visų, kad kalbėtumėte neilgiau kaip vieną minutę. O dabar, kadangi tai, ką mes dabar e, nagrinėjame, tai yra susiję ir su ES 2020 strategija, tai galbūt mes ją, e, anas diskusijas pradėsime šiek tiek vėliau. Ponas Girek, prašau. E, Dėkuoju, kalbėsiu trumpai. Vakar ponas Vendrampoj plenarių posėdžių salėje pasakė labai svarbų dalyką. Jis sakė, konkurencingumą galė, turėsime peržiūrėti tiek, tiek nacionalinių, tiek ES lygmenių. Europoje gyvena beveik 500 milijonų žmonių ir Europos pramonė yra labai gerai išvystyta. Na, o dabar matome, kad dabartinėme pasaulyje įsigalėjo nesažininga konkurencija. Ir tai žlugdo daugybę mūsų pramonės sektorių, nes daug kas perkelia gamybą ne tik į Kiniją, bet ir, ir į JAV, nes ten, pavyzdžiui, e, energijos išteklių kaina yra labai didelė. Ar jums netrodo, kad tokiomis aplinkybėmis ES turėtų pasinaudoti muitų politiką tam, kad sustabdytų uh, pramonės pasitraukimą iš Europos. Ir antra, mūtų politika padėtų mums sukaupti lėšas, kurias galėtume investuoti mokslinius tyrimus ir naujoves. Ir trečia, turėtume peržiūrėti savo vartojimo modelį. Nes dabar daugiausia vartojame importuojamas, importuotas prekes o protingi automobiliai, žaliosios technologijos, e, žalieji miestai. Daug apie tai kalbame ir kalbame, kad tai yra mūsų ateities, ateities e, modeliai. Tam, kad juos įdėktume, turime surasti pakankamai lėšų. Ir šias lėšas galėtume sutaupyti, e, sugražindami lėšas atgal į pinigus į Europą. Ponas Drezina, dėkoju. Dėkoju Jums už labai uh, įdomią informaciją, kurią mums pateikė mūsų prelegentai. Man atrodo, kad mes kol kas nekalbėjome dar apie patį svarbiausią dalyką. Daugybė kolegų mano, kad pramonė yra savotiška labdaros organizacija, kuri remia aplinkosaugos ir socialinius tikslus. Kolegos pramonė tai pirmiausia pelnas. Ir tai reiškia, kad mes turime tai atsižvelgti, kai e, formuojame aplinką, tą terpę, kurioje pramonė turėtų egzistuoti. Mes žinome, kad verslumo dvasia nyksta Europoje. Mūsų vertybės, nepasim visų pareiškimų, yra labai skirtingos. Mes e, visą dėmesį skiriame e, socialiniams dalykams ir visiškai pamirštame apie rinką. Mūsų visuomenė apaugus yra aplinkosaugos reikalavimais, socialinės gerovės reikalavimais. Ir Todėl atsirado didžiulis atotrukis tarp mūsų Lisabono strategijos tikslų ir to, ką realiai mes darome. Pažiūrėkite, kiek šalių sugebėjo pasiekti Lisabono strategijos tikslus. Ir mano pagrindinis klausimas, kurį norėčiau pateikti visiems prelegentams, būtų štai toks. Įsivaizduokime. kad Įsivaizduokite, kad turite nuo 15 iki 20 milijonų savo kišenėje ir norite juos investuoti į pramonę, į gamybą. Kas galėtų jūs paraginti investuoti į Europos pramonę, kai yra akivaizdu, kad uždirbsite didesnį pelną Azijoje ar kur nors kitur? Grazie, Pane Toje. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano pirmasis klausimas skirtas ponui daktarui Krein. Man labai patiko jūsų pranešimas ir tikiuosi, kad gausime dokumen... tą pranešimą raštu. Jūs kalbėjote, jūs apžvelgėte atitinkamą panoramą apie tai, kas yra susijęs su telekomunikacijų pramonė. Mes matome, kad čia yra susitelkimas tam tikrose sritise ir kai kurios įmonės apskritai išnyko. Pokyčių kaštai šioje srityje yra didžiuliai ir ar jums atrodo, kad įvykę procesai buvo neišvengiama, ar galbūt galima e, grįžti prie ankstesnės situacijos ir ar, ar svarbu ieškoti daugiau lėšų, ar vis tik yra svarbiau technologijų vystimasis. Toliau kitas klausimas. Jūs sakėte, kad galėtų būti prasmingi atitinka, atitinkamų technologijų tinkamų technologijų sankopos, kurios padėtų mažinti CO2 išmetalus. Mes kalbame čia apie privalomus tikslus ir mes prašome, kad komisija nustatytų atitinkamas ribas. Kaip Jūs manote, ar tai yra gera idėja, ar tai yra per daug ambicingi tikslai? nes mes e, norime pasiekti teigiamo vystimosi, o ne regreso šioje srityje. Ponas Piper, dėkoju ponė pirmininkė. Visų pirma, pastaba skirta ponui Durvy komisijos atstovui. Kai klausau jūsų, man, man kyla tam tikras susirūpinimas. Atrodo, kad jūs manote, kad technologijas galima reglamentuoti iš Briuselio, iš centro. Man trūksta santykio su regionais, su valstybėmis. Jūs ne vienu žodžiu neužsiminėte apie struktūrinę politiką. Mes turime mokslinių tyrimų politiką, tai yra labai svarbus komponentas tačiau mes turime siūsti impulsus į regionus, kad ir mažos įmonės galėtų dalyvauti atitinkamuose programuose. Ir tą įmanoma pasiekti tik tai struktūrinės politikos dėka. Tai yra europinis uždavinys. Mes turime turime suformuluoti europinius uždavinius, kurie E, atsispindėtų regionuose, tai yra būtų skelbiamos atitinkamos programos ir visų regionų atstovai smulkiosios įmonės galėtų dalyvauti tose konkursuose. E, ši sistema puikiai vyksta Vokietijoje, puikiai vyksta Prancūzijoje, tik tokiu būdu mums pavyks smulkės ir vidutinės įmonės įtraukti į atitinkamas programas. Ir manau, kad konkursai turėtų vykti vietose, o ne būti nuleisti žemyn iš Briuselio nes tokiu būdu jūs nesugebėsite technologinio impulso perduoti plačiosiams masėms. Toliau kitas dalykas, e, visų kalbėtojų pranešimuose man trūko tradicinės pramonės. Ar kas nors iš jūsų susimastė apie tai, e, kaip žalių darbo vietų kūrimas yra susijęs su tradicinė pramonė, kas, e, kiek kainuos e, e, ta žalioji pramonė, kiek kainuos CO2 emisijų mažinimas ir taip toliau. Ponas Pliškė galėjo čia apie tai plačiau kalbėti. Norėčiau, kad jūs kalbėtumėte apie būtent tradicinę pramonę, kur, kur svarbu vaidmenį vaidina smulkios įmonės. Dėkoju, toliau ponė Tikau, kalbėkite nelgiau kaip vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Norėčiau paminėti keturis aspektus. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad Europos pramonė neturės ateities be profsąjungų ir todėl aš būčiau mielai išklausiusi darbuotojų atstovus čia šioje mūsų diskusijoje. Toliau kalbant apie mokslinius tyrimus, apie inovacijų vystimą, mums reikia įtraukti kiek įmanoma daugiau smulkių ir vidutinių įmonių, todėl mes turime kurti atitinkamas sąlygas. Manau, kad viena iš ekonominės krizės priežasčių yra ta deindustrializacijos politika, kuri būdamo, buvo vystoma pastaruoju metu. Tai, yra, tai taip pat iššaukė ir didelį nedarbo lygį. Apie 20 procentų jaunų žmonių šiuo metu neturi darbo. Todėl mes norime, kad būtų vykdoma ambicinga. E, pramonės politika, kuri atsižvelgtų į visus probleminius aspektus. Taip pat e, norėčiau pabrėžti tai, kad yra labai svarbu, kad kovo pabaigoje vadovų taryboje buvo aiškiai e, pasakyta, kad reikia laikytis 20 procentų tikslo e, siekiant mažinti energijos suvartojimą ir tikėkime, kad komisija e, to ir laikysis. Norėčiau paklausti Jūs kalbėjote apie brandalinę e, energetiką ir todėl aš norėčiau paklausti, ypač profesorius Kryn, kaip jūs įsivaizduojate brandalinę energetiką ateityje ir ko galima tikėtis šioje srityje. Ypatingai man būtų įdomu sužinoti, koks būtų uh, naujų mokslinio tyrimų rezultatų e, vaidmuo, ypač aš turiu galvoje e, mokslinius tyrimus susijusius su e, brandolinės, brandolinės sintezė ir brandolinės sintezės reaktoriais. Ačiū, gerimas pirmininkė. Iš tikrųjų, taip pat noriu padėkoti už pateiktą informaciją, iš kurios iš tikrųjų galima ir pasidžiaugti, tačiau yra ir liūdnų faktų. Nežiūrint į didelės pastangas buvusius praeitie ir didelį finansavimą buvo patikta informacija, kad informacinių technologijų srityje Europoje yra likusi viena bendrovė. Ir tai iš tikrųjų visiškai reikia pritarti, kad reikalingas naujas žinių piramidė, naujovių atsiradimo, skatinimo priemonės ir daugelį kitų dalykų, kurie čia buvo paminėti. Tačiau, manau, pats pagrindinis tikslas siekti mūsų visos Europos bendrijos konkurencingumo padidėjimo bus susijęs su visų regionų tolygesnių išvystimų ir didesnių įtraukimų į visos Europos reikalus, tame tarp ir mokslo tyrimosius darbus. Aš kalbu apie naujas ES valstybės, kurios mokslo techninės potencialas tiek praeitie, tiek dabar, tiek pasaulyje, tiek Europoje turi savo vietą. Ir manau, kad iki šiol jisai buvo nepakankamai išnaudotas. Taip, čia buvo paminėtos priežastys, įvairūs fragmentacija, protekcionizmas, viešųjų pirkimų problema, bet aš manau, kad mes šitą klausimą ateityje turime kuo greičiau įspręsti. Ir todėl aš labai lauksiu rugsėjo mėnesį pateiktos strategijos dėl naujų tyrimų ir naujovių strategijos ir aš manau, kad šitas klausimas bus aptartas. Tačiau aišku, norėtųsi komisijos atstovo taip pat išgirsti nuomonę dėl naujų ES valstybių sukaupto potencialo mokslo e, tyrimuojoje srityje ir tame tarpe pramonėje. Danke sehr, Madame Grostet. Toliau ponia Grostet. Dėkoju. Kalbant apie pramonės politiką, reikia kalbėti taip pat apie tam tikrus neigiamus aspektus. Ir vienas iš trūkumų yra technologijų perdavimo klausimas. Mes matome, kad Kinija šiuo metu yra aktyvi visur, ji, yra aktyviai, ji aktyviai veikia Afrikoje, Kinija, Kinija investuoja taip pat ir Europoje ir tokiu būdu mes matome, kad Europa, Europos vaidmuo mažėja. Mes žinome pavyzdį su Volvo. E, įmonė atsidūrė beveik kinų rankose. Taigi mes turime kalbėti apie technologijų perdavimą. Mes turime kalb, kalbėti apie tai, kas atsitiks po kelių metų, jeigu e, Kinijos pramonės atstovai taps tokie pat aktyvus kaip ir kai kurie Europos pramonės atstovų. E, taip pat norėčiau, kad mes pakalbėtumėm šiek tiek apie Europos patento problemą. Manau, kad mes tą Europos patentą turėtume sustiprinti. Tokiu būdu smulkios ir e, vidutinės įmonės turėtų geresnę prieigą, galėtų geriau gauti tą patentą. Toliau kitas svarbus dalykas e, reikia spręsti investicijų problemas. Tai reiškia, reikia ieškoti naujų finansinių nuostatų, kurios uh, E, padėtų vystyti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę. E, taip pat galbūt, e, kalbant apie Europos investicijų banką, čia reiktų šiek tiek pakeisti visą investicijų struktūrą, kad daugiau investicijų tektų smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat man nerima kelia e, šnipinėjimas pramonės rytyje. E, čia vėlgi. E, labai aktyviai veikia Kinija ir kitos e, pasaulio valstybės, ar tai neprives mūsų prie to, kad Europos Sąjunga labai atsiliks nuo Kinijos ir kitų valstybių. Galbūt būtent čia šiame kontekste reikia stiprinti mūsų įmonės. Ačiū, ačiū toliau, ponas Žado. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems čia kalbėjusiems. Mes daug diskutuojame apie naujoves, tačiau aš nesu įsitikinęs, ar diskusija apie Europos pramonės ateitį yra tik tai susijusi su diskusija apie naujoves. Ir mes nekalbėjome, kas spres dėl tų naujovių. Girdėjau komisijos atstovą kalbant apie prioritetus, biotehnologijos, maisto e, pramonėje arba nanotehnologijos. Tai yra diskusija, kuris skaido Europos visuomenę, nes yra daug žmonių, kurie tiesiog nenori biotehnologijų, daug Europos tarybos narių nenori biotehnologijų ir nori reformuoti Europos maisto saugos agentūrą. Atrodo, kad jūs visą tai ignoruojate. Taip, galime vykdyti tyrimus biotehnologijų srityje, tačiau kam? kokiais tikslais, kokie, kieno interesais. Man atrodo, kad Europos komisija nekelia teisingai šių klausimų. Kitas aspektas. Taip, girdome, kad pramonė reikalauja finansavimo naujovėms. Bet vėlgi, koks yra Europos vaidmuo valdant tyrimus? Chemijos pramonė priešinosi REACH reformai. Vakar diskutavome apie e, mažasias komercinės transporto priemonės. Ir norime, kad daugiau, mažiau energijos būtų panaudojama chemijos pramonėje, norime daugiau elektromobilių ir taip toliau ir taip toliau. Jūs kalbate apie chloro gamybą panaudojant naudo, mažiau energijos, tačiau ką darysite, kad sumažintumėte apskritai chloro gamybą? Taigi mums reikia žinoti, kokie yra mūsų tikslai ir nuosekliai jų siekti visoje Europoje, investuojant į CO2 surinkimą ir saugojimą, mes turime kalbėti taip pat ir apie atsinaujančius šaltinius. Kalbame apie e, būsto standartus, tačiau nekalbame apie esamą būsto inventorių. Ačiū toliau ponas Enan. Norėčiau pratesti mintį, kurią išdėstė prieš tai kalbėjusysis bendra Europos pramonės ateitis. Nemanau, kad mes čia turime kalbėti vien tik tai apie inovacijas. 2 BVP procentai, kurie investuojami į mokslinius tyrimus, į naujoves. Tačiau pramonė nėra vien tik tai naujovės. Turime kalbėti apie aplinkosauginį socialinį dempingą, turime spręsti ir šios klausimus. Nėra Europos, bendros Europos pramonės politikos. Praėjusis ankstesnis komisaras sakė, rinka viską sprendžia. Pasaulinės krizės pradžioje sakė, sakėme, kad reikia kontroliuoti rinką ir taip užkirsti kelią krizėms. Ir mums e, teko sulaukti šios krizės. Pone Tikao pir, pirmoji iškėlė mintį, kad dirba juk žmonės, darbininkai, darbininkai dešimtis milijonų, kurie kūrė gerovę ir e, turtą. Lisabonos avis jūsų e, Biblija yra bloga, nes e, galų galia kapitalistai susižiūrė visą pelną. Kalbėjome apie automobilių pramonę, kur e, naujovių buvo daug, tačiau tos naujovės baigsis, kai visos darbo vietos bus perkeltos kitur. Pavyzdžiui, Dacia uždirba didžiulius pelnus ir tai yra Renault antrinė bendrovė. Europa vis daugiau e, perkelia produktų gamybos į Kiniją, po to importuoja jos produktus. Europos Sąjungai reikia, kad jos turto kūrimas nebūtų nukreiptas prieš Europos piliečius, o priešingai mūsų rinkėjų labui. Ačiū toliau kolegė Ek. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau į šios rinkimus, tačiau dirbau ties 2020 m. strategija. Tai yra naujas strategijos plėtros planas Europos Sąjungai e, ateinatiems dešimčiai metai, metų. Tai bus svarbus dokumentas, kai jis bus parengtas ir jeigu jis pakankamai geras. Girdžiu, kad aptarėte daug problemų, kurios bus ir ten paminėtos. Vienas dalykas, kuris yra didžiausias iššūkis tai yra planas susijęs su strateginė energetikos politika. O dabar girdime, kad trūksta 40 milijardų eurų to plano įgyvendinimui. Norėčiau išgirsti jūsų reakciją iš šios pusės. Ir antra, norėčiau e, išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kad apie tai kalbėsime per tenčias savaitės ir būtų gerai e, rast, gauti dokumentą su pagrindinėmis temomis raštu komitetui ar politinėms frakcijams, žmonėms, kurie dirba šį darbą, nes čia kalbam apie labai svarbius klausimus. Taip pat norėtume jūsų paramos e, mažinant biurokratiją moksliniuose tyrimuose, pirmininkaujant Ispaniją, surengė aukšto lygio apalų į stalą šiai temai. Ir turime šią temą taip paliesti svarstydami aštuntąją pagrindų programą. Tačiau norime, kad jūs viešai dis imtumėte diskutuoti šiomis temomis, nes jeigu, mums, jeigu, jeigu bus tylima, tai tos nuomonės nepateks į dokumentus. Taigi klausimas apie planą ir jūsų parama rengiant dokumentus dėl 20 metų strategijos. Ačiū. Kolega Odi. Ponas Odi. Dėkuoju pirmininkė, mes visi žinome, koks yra nūdienos kontekstas, visi suprantame, kad rinkos ekonomika yra labai svarbi nepaisant gal ir kiek e, skirtingų rinkos ekonomikos interpretacijų pasaulyje. Labai norėčiau jūsų paprašyti. Nepamiršti, kad mes turime galvoti apie kasdienį mūsų pramonės egzistavimą, apie jos kasdienį gyvavimą. Ir aš norėčiau jūsų paklausti apie monetarinį dempingą ir apie tai, e, kaip, kiek jis jūsų nuomonė kenkia pramoniai. Antra. Mes e, reikalavome, kad e, pramonė pristakytų prie labai griežtų aplinkosaugos e, reikalavimų ir, ir standartų. Ir Kopenhagoje apie tai buvo kalbama. Ir šiame kontekste, kaip mes turėtume elgtis? Ar mes turėtume riboti prieigą prie vidaus rinkos, ar galima taikyti kai kuriuos gal kiek protekcionistinius mechanizmus? Uh, tais atvejais, kad būtų užtikrinta, kad visi laikosi labai griežtų CO2 mažinimo standartų. Dėkoju. O dabar norėčiau suteikti galimybę mūsų prelegentams atsakyti į klausimus. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Dirvy, komisijos atstovui. Dėkoju pirmininkė. Labai ačiū. Aš tikrai nenorėčiau, kad jums susidarytų įspūdis, kad viskas yra kūriama Bruselėje. Tačiau aš vis dėlto esu, aš, nes aš esu įsitikinęs, kad būtent pramonė turi kurti ir dėkti naujoves, o ne e, viešoji administracija. Aš pritariu tam, kad būtent regionuose būtų palankiausia ir geriausia plėtoti naujoves bei e, skatinti mokslininkų ir verslininkų partnerystės. Taigi aš, aš visiškai jums pritariu, regionų vaidmuo yra labai svarbus. Kartu susitikinęs, kad mes ir Europos lygmenių galime prisidėti prie tokio bendradarbiavimo skatinimo. Ir pavyzdžiui, viešieji pirkimai galėtų būti viena iš tokių priemonių kuri galėtų būti plėtojama europinių ligminių, galvojant apie regionų vaidmens stiprinimą. Apie tai galima būtų kalbėti valandų valandas. Savo kalboje aš paminėjau tai, kad kad negalima E, ignoruoti biotechnologinių ir nanotehnologijų. Negalima jų atmesti. Mums reikia išsamesnės diskusijos apie tai, kaip šios technologijos galėtų būti pritaikytos. Ir e, mums reikia visuomenės, kuri būtų orientuota į mokslą. Reikia, kad mokslininkai taip pat įsiklausytų tai, ko reikia mūsų žmonėms. bendrijos patentas. Aš manau, kad e, šis patentas galėtų būti labai naudingas tiek e, verslininkams, ypač smulkiam vidutiniam verslui ir mokslininkams. Prieš kelias mėnesius buvo sudarytas politinis sustarimas dėl bendrijos patentojo, taigi mes e, žengėme teisingą linkmę. Ir aš žinau, kad apie bendrijos patentus kalbama jau labai ilgai. Ir esu visiškai įsitikinęs, kad e, valstybės narės taip pat gali prisidėti prie to, kad bendrijos patentas greičiau taptų realybę. Turiu tai e, vieš, e, viešojo ir prietos sektorių partnerystę. Turėtume skatinti tokią partnerystę įvairiuose sektoriuose. O, o tai reiškia, kad turime turėti labai aiškias taisyklės, kurios skatintų viešo ir pritaus sektorių partnerystę. Rinkos, protekcionizmas, daug kas buvo paminėta, tai aš nenorėčiau dabar iš tikrųjų tai gilintis. Prisiminam trečio dešimtmečio krizę, į kurią buvo sureaguota didesnių protekcionizmu. Ir nemanau, kad mes turėtume daryti tą patį šiandien. Dėkuoju toliau, ponas Pliškė. Norėčiau paliesti du klausimus. Visų pirma, investicijų e, klausimas, ypač investicijų Europoje klausimas. Būtent chemijos pramonė investuoja daug į savo gamybos vietas Europoje ir investuos e, ateityje dar daugiau, nes esminės sąlygos e, daugeliu atveju vis tik yra teigiamos ir jos skatina investicijas, nes Europoje yra gera infrastruktūra, ger, gera mokslinių tyrimų padėtis, mes turime smulkių ir vidutinių įmonių tinklą, mes turime kvalifikuotus darbuotojus, turime didelę rinką. Aišku, yra tam tikrų dalykų, kuriuos reikėtų dar tobulinti. E, pavyzdžiui, reiktų skatinti e, e, pigesnį energijos tiekimą, taip pat e, žaliavų tiekimą, bet tai yra ne tik europinis klausimas, tai yra klausimas aktualus visam pasauliui. Šiandien aš koncentravausi tik inova, į inovacijas dėl to, kad mes galvojam ir netgi žinome, kad tik inovacijos yra chemijos pramonės variklis. Ir aš esu iš, atvykęs iš įmonės, kuri jau 150 metų egzistuoja ir būtent mūsų įmonė svarbu um, dėmesį skiria inovacijoms, nes e, jos pasiteisino. Ir e, kalbant apie socialinius iššūkius, visuomenės iššūkius, apie e, klimato kaitą, apie energijos, e, maisto produktų tiekimą, e, visuomenės senėjimą, e, pasaulio gyventojų skaičiaus augimą, visa tai, visas šitas problemas mes galėsime spręsti tik tuo met, jeigu e, skatinsime inovacijas. Tik tokiu būdu mes galėsime išsaugoti tą pragyvenimo e, e lygį. Dėl to yra labai svarbu kalbėti apie technologijas, reikia vystyti diskusijas e, visoje visuomenėje ir čia galėtų daug prisidėti universitetų mokslininkai, akademikai ir aišku jūs politikai. Nes jeigu mes norime būti konkurencingi, konkuruoti su kitomis pasaulio šalimis, pavyzdžiui, Kinija čia buvo pateiktas kaip pavyzdys, tai mums iš tiesų to reikia. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau ponas Besiai. Aš taip pat pasisakysiu trumpai. E, investicijos į Europą kaip gamybos vietą yra tikrai svarbus klausimas ir e, smulkios ir vidutinės įmonės, apie kurias mes čia melai kalbame, e, jos ir veikia labai aktyviai. Ir jos turi stengtis pasaulio rinkose pristatyti savo produktus ir dažnai jos pristato labai genelės idėjas ir e, investuoti užsienyje e, dažnai e, netikslinga dėl to, kad visa gamyba vyksta vietoje. Nes kitaip, jeigu tas produktas būtų gaminamas kažkur kitur, jį būtų sunku e, parduoti rinkoje. Taigi mes turime daryti viską, e, E, kad skatintume toliau tas investicijas ir aišku, čia jūs turėtumėte prisidėti kaip teisės aktų, kuriai ir mums aišku reikia sąžiningos konkurencijos ir vienodų sąlygų visame pasaulyje, nes kitaip e, mes atsidursime tokioje e, situacijoje, kad mes iš minusinio lygio turėsime bandyti peršokti tą pačią kartelę kaip kažkas iš nulinio lygio. E, Taigi yra labai svarbu pabrėžti, e, kad reikalingos vienodos sąlygos sąžininga konkurencija. Kalbant apie ateities strategijas, yra labai svarbu pabrėžti, aš atitinkamos skaidrės neatsinešiau čia, kad e, vis tik reikia rimti, remtis tradicinę pramonę, ką minėjo ir jau prieš mane kalbėję e, kalbėtojai. Mes turime toliau vystyti tradicinę pramonę ir aukštų lygmenių skatinti produktų gamybą, tai yra skatinti aukšto lygio produkcijos gamybą. Tam reikia investicijų, kad sukurtume aukštą pridėtinę vertę. Taigi labai svarbu, kad turėdami arba sunaudodami kiek įmanoma mažiau išteklių mes pasiektume kiek įmanoma geresnio rezultato. Ir būtent to siekia visi. Ir pramonė taip pat šį klausimą labai išsamei nagrinėja. E, tvarus išteklių tiekimas e, išteklių klausimas yra apskritai labai aktuolus klausimas ir manau, kad čia reikia atitinkamos europinės strategijos. Taip pat dar vienas svarbus dalykas e, rengdamasis šiandieniam klausimams, aš pats galvau, aišku, pramonė, e, tik tai būtų siauras požiūris, jeigu mes kalbėtume tik apie inovacijas, reikia kalbėti apie visas, visus veikėjus, kurie yra susiję su pramonės vystimus ir apskritai su inovacijų sėkmingumu. Aišku, čia reikia kalbėti apie finansinius instrumentus, apie e, normales politinės sąlygas, normales rinkos sąlygas. Tai iš tiesų yra labai plati tema. Ir manau, kad jums e, pramonės komitetui tai reiktų tikrai išsameu panagrinėti šią temą, o mes galėtume jums padėti. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau ponas Mas. E. Dėkoju. norėčiau pradėti nuo konkurencingumo. Konkurencingumas yra susijęs su inovacijomis, nes inovacijos stiprina konkurencingumą, tai jau buvo pasakyta. Ir bent jau mano sektoriuje, e, kuris yra vienas didžiausių pramonės sektorių Europoje, e, yra tokia situacija, kad užsakymai duodami atsižvelgiant į e, pajėgumus. Jeigu, pavyzdžiui, atitinkama įmonė e, turėtų gaminti tik lemputes, tai ir gamina lemputes. Tačiau jeigu yra kalbama apie optimalų apšvietimą, tai čia jau iškyla inovacijų klausimas ir e, tai yra susiję taip pat ir su viešojo sektoriaus investicijomis, e, kurių yra apie 60 procentų. E, tai yra svarbus klausimas. Toliau kitas svarbus klausimas yra patento klausimas. E, jeigu aš ne tik perparduodu tai, ką gamina kiti, tai aišku yra svarbus patentų klausimas. Kitas svarbus klausimas yra kas yra mūsų adresatas, kam yra skiriamos e, inovacijos. Manau, kad mes turime pasitarnauti visam, e, visai visuomeniai, e, visiems jos poreikiams. Aš jau pradžioje savo pranešime sakiau, kad mes esame tarsi tokie Europos vidaus architektai. Mes turime galvoti apie tai, ko iš mūsų tikiamasi. Mes turime suformuluoti atitinkamus tikslus pramoniai. Turime atsižvelgti į visas pramonės problemas, aš paminėjau visuomenės senėjimą ir panašias problemas. Na, o baigdamas gal, galėčiau pasakyti, remdamasis tuo, ką paminėjo ponė Tikau, kuri kalbėjo apie profsąjungas. Manau, kad profsąjungos Europoje vaidina svarbu vaidmenį. Ir tą galima pasakyti taip pat ir apie statybų sektorių, ypač kalbant apie konsultacijas e, dėl inovacijų panaudojimo arba e, apie e, kalbant apie senyvo amžiaus darbuotojų vaidmenį arba apie specialistų rengimo klausimus. E, mūsų sektorius iš tiesų yra labai didelis. Mes, mūsų sektoriuje dirba apie 50 milijonų darbuotojų visoje Europoje, tačiau mes taip pat turime rūpintis tai darbuotojais, kad jie galėtų e, senti turėdami gerą sveikatą ir, ir dar dirbti senyvame amžiuje. Dėkoju ir paskutinis e, ponas Green. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau atsakyti į keletą pastabų. Vieną iš jų išsakė panetoja dėl mūsų konkurencigumo. Ar tai nėra neapgrėžimas procesas, ką galima padaryti, kad pagerintume situaciją? Aš manau, kad kalbant apie informacinių technologijų sektorių, visas kompleksiškumas, su kurio susidurėme, reikalauja tokio daugia šalio požiūrio reikia gilių alijansų ir paramos struktūrų. Pažvelgiai į Junktinės valstijas matome, kad yra daug visiškai vyriausybės finansuojamų objektų, kurie šalies lygių teikia prototipų paslaugas. Turime Europoje sukurti tokias, tokius pajėgumus, kur mažos ir vidutinės įmonės universitetai, tyrimų organizacijos galėtų paspartinti savo naujovių tiekimą rinkai per Europinio lygio e, dizaino organizacijas. Man atrodo, kad ateičiai tai bus labai svarbu. Taip pat turėtume nustatyti mechanizmus, kad galėtume paspartinti naujovių ir technologijų perdavimą. Prieš dvi savaitės lankiausi Los Andželę ir susipažinau su nauja žaliojo žiedo iniciatyva, kur yra pritraukiama pramonė, energetikos įmonės, e, kalbama apie elektromobilių infrastruktūros kūrimą ir e, panaudojama, pavyzdžiui, e, bendradarbiavimas su e, Los Andželo, pavyzdžiui, uosto ir elektros energijos tiekimo bendrovėmis tam, kad būtų galima sukurti tą visą infrastruktūrą. Taigi ir mes panašiai turėtume dalykai. Galbūt asmeniškai galėčiau dar pridurti, kad ponas Piperis buvo uždavęs klausimą dėl regionų ir mažųjų įmonių vaidmens. Ponas Duvrė atsakė, į šį klausimą ir buvo malonu išgirsti, kai jūs sakėte, kad regionai yra svarbus ir kad daug ką galima padaryti, kad padėtume jiems. Ir jūs sakėte, kad jūs e, artimiau bendradarbiausite su mokslinio tyrimų e, generaliniu direktoratu. Jūsų ir e, mokslinio tyrimų direktoratai egzistuoja seniai. Tas bendradavimas jau turėjo būti prasidėjęs seniai bendradarbiauti reikia įvairiais lygiais. O kalbant apie regionus, aš protokolai noriu pasakyti, kad Europos puikiausių bendrovių konsorciumas, geriausių universitetų, įskaitant Cambridge'ą, gerų tyrimų organizacijų, Fraunhofer ir kitų, pateikė pasiūlymą Europos e, technologijų institutui sukurti tokį e, žinių e, klasterį. Ir atsakymas buvo iš direktoriaus pusės, kad miestai ir regionai gali būti kliūtis naujovėms. Na ir aš apie tai norėčiau, kad jūsų pirmininkas organizuotų, na, kažkokį tai apmąstymą apie tai, kas buvo pasakyta. Nes jeigu mes nesujungsime savo idėjų, mes negalėsime konkuruoti iš tikrųjų turime ateityje dirbti tarpus, kartu visi daug geriau. Ačiū. Dėkoju, norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems šiuose klausimuose. Dėkoju visiems mūsų svečiams, dėkoju komisijai, kuri dažnai būna mūsų svečias. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už įdomius klausimus. Iš tiesų, ketvirtadienis dažnai yra sunki diena, nes mes turime tam tikrų su laiku susijusių problemų. Tačiau norėčiau padėkoti kolegom, kad jūs taip gausiai dalyvavote šitose klausimuose, šitose diskusijose ir aš norėčiau išreikšti viltį, kad šitos diskusijos nesibaigia reikia dabar e, šiuo metu, nes iš tiesų aktuali situacija mus skatins ir toliau nagrinėti šias temas ir iš tiesų yra labai svarbu, kad mes ir toliau dirbtume ties šiuo klausimu siektume atitinkamų rezultatų ir buvo e, labai svarbu, kad kažkas iš kolegų paminėjo, kad ši tema susijusi su ES 2020 strategija. Tai bus cen, vienas centrinių šios strategijos elementų. Taigi dar kartą dėkoju visiems pranešėjams, dėkoju visiems, kurie mums padėjo savo patarimais. Ladies and gentlemen. Ponas ir ponai. Jeigu neturite nieko prieš, Okay. Ladies and gentlemen, dear colleagues, liebe Kollegen. Gerbiami kolegos, tęsime darbą. Liko paskutinis darbo tvarkės punktas. Mums reikėjo kelių minučių, kad išspręstume tam tikras problemas. Atrodo, kad yra toks dalykas, kurį reikia aptarti. Mes šiandien kalbėsime apie strategiją S2020, o su koordinatoriais, ar klausote, ką aš sakau? Nes kai visi kalbate, aš sunkiai galiu kalbėti. Taigi mes susitarėme, kad šiandien mes e, kalbėsime pirmą kartą apie strategiją S2020, tai bus pirmoji diskusija, po to mes renksime rezoliuciją, nes e, buvo susitarta, kad dėl uh, tam tikrų e, procedūrų, tai yra per pirmininkų suigą e, reiktų siūlyti, kad parlamentas renktų rezoliuciją šią temą. Taip pat išgirdau, kad socialistų frakcija kreipėsi į parlamento pirmininką, kad būtų pakeista procedūra. Ir buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad e, socialistai nenorėtų, kad ši procedūra vyks, vyktų per uh, E, komitetus. Taigi nežinome, koks bus rezultatas, tačiau gali atsitikti taip, kad pirmininkų suiga pakeis procedūrą ir tuomet rezoliucija bus rengiama ne per e, komitetus. E, tai tuomet neturės prasmės diskusijos dėl rezoliucijos, kuri bus niekam nereikalinga. Vienintelis dalykas, e, kad galbūt bus taip, kad liks senoji procedūra. Teoriškai yra tokia galimybė, tai bet manau, kad diskusijos ir bandymas renkti rezoliuciją, atsižvelgiant į esamą situaciją, neturi prasmės, todėl manau, kad mes turime palaukti, kokia bus procedūra parlamente ir priklausomai nuo to, ko, pagal kokią procedūrą bus rengiamos atitinkamos rezoliucijos. E, Iš, už tai yra atsakinga pirmininkų suiga, Todėl manyčiau, kad protingiausias pasiūlymas būtų dabar nediskutuoti šią temą, o palaukti pirmininkų sueigos sprendimą, o paskui e, reaguojant į atitinkamą pasirinktą procedūrą, jeigu mums reiks greitų sprendimų, tai mes juos priimsime koordinatorių posėdėje. Pone Biutikofer, pone pirmininkė, norėčiau patvirtinti, kad jūsų pateiktas pasiūlymas yra iš tiesų logiškas ir e, galbūt mes galėtume pasiūlyti sekretoriatui, neatsižvelgiant į frakcijų pasiūlymus, parengtų e, atitinkamą tekstą. Pirmininkas sako, e, norėčiau, kad į protokolą būtų įrašyta pono Biutikofer pastaba, kad pirmininkas pateikė logišką pasiūlymą. Bet čia buvo juokas, ponia Odė, ar norėjote ką nors pasakyti? Ne, ponia Ulskov. Uh, yes, good, uh, be... Taip, man irgi atrodo, kad tai yra geras pasiūlymas, kadangi pirmininkų suvaigoje buvo nuspręsta, uh, kad komitetai neturėtų svarstyti 2020 e, metų strategijos. Tačiau e, įvyks dar vienas pirmininkos sueigos posėdis balandžio 15 dieną ir tuomet bus galutinai apsispręsta dėl to, ką parlamentas turėtų daryti šiuo klausimu. Tai galėt turėtume palaukti šios e, sueigos rezultatų. Gerai, tuomet mums labai pasisekė. Aš mielai būčiau su jumis padiskutavęs dar vieną valandą, bet jums labai pasisekė. Baigiame šiandienos posėdį ir šiandienės diskusijas. Dėkoju visiems.